Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Pradėkime užsienio reikalų komiteto posėdį. Iš pradžių įprastiniai mūsų dalykai, darbo tvarkės tvirtinimas, ar kas nors norėtų pakomentuoti darbo tvarkę. Ne, tada antrasis punktas. Pirmininko pranešimai, pirmininkas pranešimų neturi. Toliau trečiasis darbo tvarkės punktas - posėdžio protokolų tvirtinimas. Birželio 1, birželio 4, birželio 11, birželio 15, 16 ir birželio 22, 23 šių metų. Tvirtiname, niekas neprieštarauja. Ir dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto - keitimasis nuomonėmis su Meksikos, Korejos, Turkijos ir Australijos ambasadoriais ir Indonezijos reikalų patikėtinių atstovaujantiems miktą grupiai. Gerbiami kolegos, sveikinu mūsų svečius. Jie ja, pristatys tą e, miktą naujovišką partnerystę, kurioje yra penkios šalis - Meksiko, Meksika, Indonezija, Korejos Respublika, Turkija ir Australija. Ir mūsų svečiai šiandien yra ponia Nikola Gordon Smith, kuri pristatys, kuri e, pristatys e, kitus ambasadorius. Ponas Juan Jose Gomes Camacho, Meksikos ambasadorius Europos Sąjungoje ponas Čongijan, Korejos Respublikos ES ambasadorius, pona Aize Uze yra nuolatinės Turkijos atstovybės ES vadovo pavaduotoja, ponas Asa Silalaji reikalų patikėtinis Indonezijos Respublikos ambasadoje Europos Sąjungoje ir ministras patarėjas. Europos Sąjunga įvairiai bendradarbiauja su visomis mikta šalimis, su kiekviena iš mikta šalių. Mes mm, džiaugiamės, kad mikta turi pažangę darbo tvarkę įvairiose sritise, įskaitant klimato kaitą, vystimosi darbo tvarkę. Ir dėl to mes džiaugiamės, kad šiandien galime apsikeisti nuomonėmis, sumikta ir pagalvoti, kaip ateityje galėsime vystyti mūsų bendradarbiavimą. Dabar stiksiu žodį poniai Gordon Smith, 10 minučių, o po to kiti keturi mūsų svečiai galės pasisakyti, kiekvienam skirsime po 5 minutės. Dėkui. Dėkui vicepirmininkė, man šiandien čia būti didelė garbė ir privilegija. Norėčiau mm, atsiprašyti ambasadoriaus vardu. Jisai susirgo ir negalėjo šiandien atvykti. Taigi aš jį pavaduoju. Jūs jau minėjote, kad Mikta yra gan nauja partnerystė. Norėčiau šiek tiek apie ją daugiau pakalbėti, jo lab, kad Australija dabar e, šiame laikotarpyje 15-16 metais yra mygta e, koordinatorė ir šiek tiek papasakosiu apie šią valstybių grupę iš Australijos pozicijų ir po to, kaip jūs minėjote, galės pasisakyti kitų e, mygta narių atstovai. galėsime pakalbėti apie tas rytis, e, kur ES ir mikta vertybės yra e, panašios, interesai panašus. Prieš dviejus metus e, penkių šalių užsienio reikalų ministrai New York'e generalinės asamblėjos metu sukūrė miktą, kurią sudaro Meksika, Indonezija, Korejos Respublika, Turkija ir Australija. E, visos šios šalis turi didelį, didelę galę savo geografinėse teritorijose. Aišku, kiekvienos iš šalių prioritetai skiriasi, bet taip pat ir kažkuo sutampa ir dėl to tos penkios šalis mano, kad veikdamos kartu gali padaryti didesnį poveikį negu kad veikdamos atskirai. BVP visų penkių šalių yra 5,8 trilijonai dolerių Tai sudaro 8 procentus pasaulio ekonomikos ir tikimasi, kad ta dalis auks. 12, 14, 15, 16 ir 17. E, taigi šių šalių ekonomikos atitinkamai yra 12, 14, 15, 16 ir 17 pasaulyje. Goldman Sachs mano, kad Meksika 2000 50 metais taps penkta didžiausia ekonomika, Indonezija 30 metais e, taps septinta, Australija ir Koreja toliau sieks e, irgi užimti pirmaujančias pozicijas pasaulio ekonomikoje. Mikta šalis, šiom šalims tenka nemažas priekybos, nemaža priekybos apimti su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga eksportuoja 230 e, prekių ir paslaugų už 235 milijardus eurų. Mikta šalis į Europos Sąjungą importuoja 170 milijardų eurų vertės prekių ir paslaugų. Mm, penkiose šalise gyvena 530 milijonų gyventojų ir visos Šios šalis yra jungtinių tausų pasaulio prekybos organizacijos ir G20 konarės. Ir visos šios šalis aktyviai veikia pasauliniu mastu. Ir tas veikimas mm, pasauliniu mastu yra labai svarbus mūsų grupiai. Australijos nuomonė, Mikta. Uh, prisideda, naujoviškai prisideda prie tų tarptautinių partnerysčių, kurios egzistuoja. Šio laikinio pasaulio sudėtingumas reikalauja inovatyvių būdų siekiant valstybių interesų. Tie iššūkiai, kurie kyla, neturi sienų. Tai yra terorizmas, klimato kaita, energijos saugumas, tvarus vystimasis, visuotinė sveikata, migracija. Mes mm, dirbame e, šiuose srityse e, su tomis valstybėmis, kurių mm, nuostatos panašios, e, kurios irgi siekia pažangesnės regionės ir globalios aplinkos. Kaip jau minėjau, E, miktos e, valstybės narės e, turi panašius prioritetus. Mes visos remiame atvirą, laisvą, taisyklėmis paremtą tarptautinę tvarką. Visos šios valstybės yra demokratinės. Mes pasisakome už tarptautinę prekybą. Ir visa tai artima ir ES vertybėms. Mikta mums yra forumas forumas apsikeisti nuomonėmis, ieškoti galimų sprendimų bendriems iššūkiams. Tai yra forumas, kuris tikimės leis mums formuoti tarptautinę nuomonę, e, siekiant, kad ta nuomonė būtų palanki mums visiems, naudinga mums visiems. Mums labai svarbus pasaulinės ekonomikos vystimasis. Mes norime, kad E, pasaulio ekonomika e, vystytųsi ir mm, viena iš priemonių būtų atvira priekyba. Mes pasisakome už priekybos liberalizavimą, už investicijas. Mikta šalis siekia mm, būti tarpininkais tarp įsivyščiusių ir besivystančių šalių, ypač pasaulio forume, forume skirtame e, skurdui 20 Mm, tvaraus vystimosi darbo atvarkė iki 2030 metų. Mes deriname savo jėgas, siekiame bendrų interesų tarptautinėje visuomenėje. Australija prisėmė koordinuojančios šalies miktoje vaidmenį. Praėjusį mėnesį perėmė e, estafetės lasdelę iš Korejos Respublikos Mes siekiame rasti praktinių veikimo kartų būdų, kad pasiektume konkrečių rezultatų ir čia remiamės jau tuo, ką mums pavyko pasiekti, stiprinant mygto grupės įtaką. Mūsų užsienio reikalų ministrai neseniai sutarė dėl ambicingos darbotvarkės busimiem metam, išlaikant viziją, kad Mikta ieškotų pragmatinių, konstruktyvių sprendimų tiem iššūkiam, kurie gali neigiamai atsiliepti e, pasaulio vystimuisi. Mes remiame Tarptautinės energetikos organizacijų modernizavimo sieki, kad jos e, labiau atsižvelgtų ir į savo e, tarpą priimtų besivystančias šalis, ypač kalbant apie G20 Čia mes e, pritarėme energetikos ašies stiprinimui ir norime e, savo jėgomis papildyti e, šią sritį. Penkios, penkių mikta šalių ministrai nori stiprinti bendradarbiavimą, kovojant su terorizmu, ekstremalizmu, radikalizacija, skatinti, remti siekius užtikrinti globalų saugumą, stiprinti demokratiją ir žmogaus teisės. Mūsų šalis bendradarbiaus priekybos, ekonomikos srityje, tvaraus vystimosi srityje, siekdamos pabrėžti žiniomis pagristų ekonomikų svarbą. Taip pat mes ketiname bendromis pastangomis stiprinti lyčių lygybę, mažinti skirtumus tarp vyrų ir moterų užimtumo sektoriuje norime 50 procentų tą supraš, e, sumažinti iki 25 metų. Toliau plečiantis ir stiprėjantis mūsų bendradarbiavimui, rasime daugiau įvairių galimybių bendradarbiauti, e, kalbėti vienu balsu ir ne tik e, tikimės tą darys ne tik penkios miktas šalis, bet prie to prisijungs ir Europos Sąjunga, su kuria uh, E, bendradarbiaujame draugiškai, su kuria turime bendrų siekių, vertybių ir interesų. Mes tikimės, kad mūsų įvairovė e, pavirs vieningų, e, stiprių balsų pasisakančių už visuotinę taiką ir klėstėjimą per gana trumpą laikotarpį nuo miktos sukūrimo mūsų šalis pastebėjo, kad kartu gali pasiekti daug Australija tikisi, kad Mikta bus pavyzdys kitiems, pavyzdys bendrų pastangų tarptų šalių, kurios mato galimybės savo įvairovėje, tarp šalių, kurios turi e, norą siekti inovatyvių bendrų sprendimų bendroms problemoms. Gerbiamas vicepirmininkė, noriu padėkoti už galimybę atvykti šiandien į jūsų komitetą ir lauksiu e, klausimų iš parlamento narių e, po to, kai galės pasisakyti kiti keturi mano kolegos. Likoju, dabar norėčiau suteikti žodį jo ekscelencijai Juanui Jose Gomes Kamačio, kuris yra e, Meksikos ambasadorius prie ES. Labai ačiū, gerbimas vicepirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną. E, E, Dėkuoju AFET nariams, kad e, susirinko į šią sesiją išklausyti apie miktą veiklą. Norėčiau taip pat padėkoti Nikole, kuri pristatė labai gerai e, miktą veiklą. Jums leidus, pirmininkė, aš norėčiau paaiškinti, kokia yra Meksikos mano šalies logika ir kaip mes dirbame su kolegomis, kaip mes įsivaizduojame dirbti ateityje su Europos Sąjunga. Kaip žinia, Meksika yra didelė šalis, tai yra kylančios ekonomikos šalis. Tikriausiai e, dabartinio augimo kontekste e, Meksikos augimas susijęs su miktos pačios esme. Tai yra pasaulinės atsakomybės suvokimas siemas to augimu. Mums reiškia, kad šalis, kurių dydis yra tokios kaip mikta šalių ir kurių įtaka didėja kaip mikta šalių ir šalis, kurios yra mikto ir tokios kaip yra e, miktos narės, e, užtikrina didesnį svorį ir jos turi dalyvauti pasaulio reikaluose e, vis aktyviau. Labai sudėtinga globalių mastų diskutuoti apie daugelį klausimų be mikta narių prie stalo, kurie kviečiami savo ruoštų. Ir e, pasaulinės atsakomybės klausimas subūrė mus dėl to, kad mes visi suvokiame atsakomybę vienodai, mes matome, kad turime vertybių tų pačių e, interesų, kaip kad Nikol kalbėjo. Ir mes e, norėtume, kad mes būtume vertinami kaip bendra teigiama jėga. Ir vienas iš dalykų, kuriais tiki likta, yra e, pasaulinė valysena, ne tik e, E, pasaulinė atsakomybė. Šiandien yra labai sunku rasti, matyti galimybę spręsti klausimus e, atsietai, ar tai būtų tai, taikos, saugumo klausimai, bet taip pat ir klausimus susijusius su klėstėjimu. Dėl to mes turėtume e, veikti pasaulinės valdysenos srityje, stiprinti pajėgumus ir padėti tarptautinės bendruomenės pajėgumus stiprinti, kad būtų galima šias problemas spręsti taip, jog būtų galima užtikrinti gerovę visiems. Mes visi suprantame ir Meksika labai gerai supranta, e, tai yra mūsų logikos dalis, supranta tai, kad e, klestėjimo gerovės negalima atsietai nuo kitų dalykų kurti. Ji gali būti užtikrinta tik tada, jeigu ji pasireiškia visur ir mes, kaip ką tik tai girdėjote, miktą esame pasiryžę to siekti. Meksika, jeigu taip galiu pasakyti, Ir tą galima pasakyti apie kitus mikta narius. Meksika yra įvairialypė labai šalis. Tai yra didžiulė šalis. Ji labai svarbi Latino Amerikos šalis. Tuo pačiu metu ji yra svarbi Šiaurės Amerikos šalis. Mūsų ekonomika labai glaučiai susijusi su Šiaurės Amerika. Mūsų ryšiai taip pat stiprėja su e, Ramiųjų vandeninų ir kitoje pusėje mes veikiame e, vis glaudžiau su Europos Sąjunga. Taigi, mikto, mikto formate mūsų veikla tarsi apibendrina tą mūsų įvairialypę priklausomybę mūsų šalies mm, strateginės svarbo šalies, kuri suvokia e, pasaulinę atsakomybę ir taip pat, kuri e, supranta, kad ji privalo dalytis e, savo veiklą šiame įvairiavytame pasaulyje. Miksa taip pat veikia labai aktyviai pastarosius tris metus nuo savo įkūrimo. Ji užima vis svarbesnį vaidmenį pasaulyje, bet taip pat galiu pasakyti, kad plėtojame mes vidinius tinklus tarpusavėje. Mes e, siekėme ne tik geriau pažinti vieni kitus ar giliau pažinti, bet taip pat ir susijęti mūsų institucijas, visuomenės skirtingus veikėjus mūsų šalyse. E, siekėme sužinoti daugiau, suprasti geriau kitas likusias keturias šalis. Mes norime vientisesnės, nuseklesnės grupės, kuri galėtų ne tik prisidėti prie pasaulinių reikalų sprendimo pagal Nikolę paminėtus e, prioritetus, kurie mes visiškai pritarėm, bet taip pat mes norime prisidėti prie e, gerovės kūrimo didesnio tarp tarpusavyje, tarp mūsų visų. Ir tai yra mūsų svarbus prioritetai tiek. Gerbimas vicepirminkė ir mes esame pasirengę atsakyti į jų klausimus. Labai Jums ačiū. Dėkuoju, gerbimas ambasadoriau. Dabar Čiongi An, e, Korejos Respublikos ambasadorius prie ES pasisakys. Prašom. Dėkuoju. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums, ponė Legutko, su reikalų komiteto vicepirmininkė. Gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai, dėkoju Jums už tai, kad suteikėte Jums tokią galimybę susitikti su Jumis. Aš jau esu susitikęs su kai kuriais Europos parlamento nariais kitomis progomis, bet dabar e, turime galimybę kalbėti su Jūsų komitetu visur, tai mums e, reiškia didžiulę garbę. E, Kolegė iš Australijos e, pristatė labai išsamei mūsų veiklą, kaip žinia, Australija koordinuoja mūsų grupės veiklą šiuo metu. Dėl to, kad nenoriu kartotis, trumpai pasisakysiu. Mikta grupė yra išskirtinė daugeliu požiūrių. Atrodo, kad tai labai keistų šalių, keistų partnerių grupė. Atrodo, kad e, narys e, neturi nei bendros kultūros, nei kultūrinių sąlyčio taškų ir sunku rasti vieną tapatybę tarp mūsų šalių. Bet mm, ir mekta e, šalis kalba skirtingomis kalbomis, tačiau mes matome, kad yra daug panašių dalykų. Tai yra vidutinės galios šalis, mes taip apibūdame save. Mikta prasidėjo, pradėjo savo veiklą G20 kontekste ir didžiame 20-uke mes esame tarp BRICS ir e, didžiojo septynetuko. E, mūsų požiūris vienodas, mūsų vertybės bendros, demokratija tai yra ir rinkos ekonomika ir kas yra svarbiausia, Mūsų visos šalys labai stipriai e, siekia imtis atsakomybės e, globalinėje valdysenoje ir sprendžiant globalinės problemas. Jos e, panašios pagal BVP pajamas. Pasižiūrėkime į 14 metus TVF duomenys tai yra nuo 11 iki 17 nu, pasaulinėme, pagal pasaulinius BVP standartus mes užima tas vietas. Ir tos šalys e, turi įtakos dėl įvairių priežasčių savo ruoštų nemažos. Mikta pagrindinis tikslas yra veiksmingiau prisidėti prie globalios valdysenos. Mes žinome, kad galėsime tarptautinėje bendruomenėje veikti veiksmingiau, jeigu laikysimės vieningos pozicijos. Mes bandome užsitikrinti bendrą poziciją, imtis bendrų politinių veiksmų dėl svarbiausių dalykų ir e, bandome būti tiltas tarp e, išsivyščiusių ir besivystančių šalių. Australijai e, koordinuojant ateinančiais metai mūsų veiklą, mes sieksime savo prioritetus išdėstyti globalioje darbo tvarkėje. Mes galime pasakyti, kad šiuo metu mikta dar tik kūrėsi. Ir e, tai yra e, greitai e, stiprėjantis formas, mes e, konsultuojamės tarpusavėje, kad sudarytume bendrą darbo tvarkę, tvirtintume bendras pozicijas ir galiausiai galėtume prisidėti prie pasaulinės valdysenos. Koreja iki e, šių metų rūpiučio buvo koordinuojanti šalis nuo pernai rugsėjo mėnesio koordinavome šios grupės, mūsų grupės veiklą. Korėja akcentavo pirmiausiai miktą konsultacijų mechanizmo sustiprinimą. Mes manome, kad sugebėjome konsultavimus iš šaltinius išplėtojame gana neblogai per mūsų koordinavimo laikotarpį. Uh, užsienio reikalų ministrai susitinka tris kart per metus ir toks formatas yra dabar jau oficialiai kurtas. Vyresni pareigūnai taip pat e, pagal tam tikrą formatą susitikinės. Parlamento, e, pirmin, parlamentų pirmininkai sutiko e, šių metų Liepos mėnesį ir parlamentinis dialogas toliau tęsis. Mes taip pat mainų programų daug numatėme tarp mokslininkų, studentų, žurnalistų, jau ne, žemesnio rango diplomatų. Uh, Taip pat Mikta e, e tinklavietę įkūrėme. Mikta e, taškas kom. Ir mes e, plėtojame praktikoje, darome bendri pareiškimai, e, gegužės mėnesį, pavyzdžiui, padarėme vieną pareiškimą, o dėl pasaulinių dalykų užsienio ministrai e, rengia atskirius pareiškimus, pavyzdžiui, dėl ebolos, dėl pasaulinės sveikatos, dėl vystimosi finansavimo ir klimato kaitos. Dėl kitų klausimų, e, dėl padėties Šiaurės Koreja, bendras komentaras paskelbtas, bendras pareiškimas e, dėl MH17 Malazijos lėktuvo numušimo. E, ir visai neseniai buvo padarytas bendras pareiškimas dėl teroristinio išpolio Turkijoje. Kadangi Miksta koordinuoja politiką, bendrą poziciją e, įvairiuose formuose, e, bendrome kalbėti vienu balsu, pavyzdžiui, didžiame dvidešimtuke ir manome, kad turėsime galimybę bendradarbiauti su Europos Sąjunga kaip e, mikta grupė. Be to, visos atskiros mikta narės bendradarbiauja kaip svarbios partnerės e, ir palaiko glaudžius ryšius su Europos Sąjunga. Europos Sąjungos ir mikta šalys e, išpažįsta tas pačias vertybės ir galvoja apie daugelį dalykų vienodai mes numatėme daug sričių, kaip bendradarbiavimo sričių, terori, kovos terorizmu, plėtra, klimato kaita, e, nelaimių e, padarinių likvidavimas ir kibernetinis saugumas. Mes bendradarbiavome su išorės veiksmų tarnyba ir komisija. E, susitikome pirmą šių metų pusmetį su šiomis institucijomis ir toliau žiūrėsime, kaip galime toliau bendradarbiauti. Ačiū. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. E, dabar suteiksiu žodį ponai Uzai. E, Europos Sąjungos nuolatinės e, delegacijos prie Europos Sąjungos vadovo pavaduotojai. Ačiū. Ačiū, gerimas vicepirmininkė. Ačiū, kad priemėte mus šiandieną ir norėčiau padėkoti Australijos ambas, ambasadai už tai, kad buvo koordinatorė prieš šį sustikimą. Ambasadorius e, e, norėjo atvykti, tačiau jisai turi susitikti su užsienio reikalų ministru ir negalėjo e, atvykti ir paprašė manęs atstovauti jam. E, Mikta per trumpą laikotarpį tapo gana svaria veikėja Tasnerenoje. Visos Mikta narės yra konstruktyvios, aktyvios narės pasaulinėje sistemoje, didžiame 20-ukė, pasaulio prekybos organizacijoje ir jungtinėse tautose. Mes esame transregioninė besikūnį platforma ir norime e, veikti kaip e, jėga siekianti gėrio pasaulinėse reikalose e, mes esame vienodo požiūrio šalis, mūsų ekonomikos yra vienodos ir mes norime vaidinti svaresnį ir konstruktyvesnį vaidmenį, e, sprendžiant regionius ir pasaulinius klausimus. Dėl to mes dažnai atskirai kaip šalis vadinamas konstruktyviamis šalimis. Mes norime siekti šių tikslų, e, siekdami bendradarbiauti tarpusavie ir dalydavėsi savo požiūrį dėl regionių ir globalinių problemų. Mes norime gilinti bendradarbiavimą tarpusavyje, kaip kad buvo pasakyta per e, ministrų stikimą paskutinį Miktos, kuris vyko kartu su Junktinių tautų generalinė asamblėje. Viena iš prioritetinių sričių mums yra humanitariniai klausimai, krizių sprendimas. Šiame kontekste šiandieną aš norėčiau pakalbėti apie pasaulio humanitarnį vadovų sutikimą, kuris vyks e, kitais metais Stambule gegužės mėnesį kitų metų. Galime visi sutikti su tuo, kad dabartinė humanitarinė sistema tarptautinė susiduria su daugybė problemų, yra atotrukis tarp poreikių ir e, būtinų išteklių. Ir tokia situacija verčia mus susitelkti, veiksmingai naudoti turimus e, išteklius. Kita vertus, šiandieną humanitarinė krizė neapsiriboja vienos valstybės sienomis, matome, ką tik tai, e, matėme, e, ką tik tai, kokia yra padėtis su pabėgėliais ir matome tai šiomis dienomis. Ir, e, dėl to sušaukti humanitariniais klausimais pirmąjį pasaulyje vadovų sutikimą e, yra labai savalaikis dalykas. Mes bandysime nagrinėti sistemą, nagrinėti jos problemas, sustiksime su visais suinteresuotais subjektais. Mes taip pat labai patenkinti ES kaip lyderiais vaidmenių ir valstybių narių vaidmenių sprendžiant humanitarinius, e, humanitarinius problemas pasaulyje taip pat sveikiname ES aktyvų vaidmenį rengiantis vadovų sutikimui. Banki Mūnas yra e, pas paskelbęs, kad Stambulas bus e, vieta, kur e, vyks šis vadovų stikimas pirmasis ir 13 metais, rugsėjo mėnesį, apie tai buvo paskelbta. Sieksime sutelkti e, donorus ir Turkija. Turkija buvo pasirinkta dėl to, kad ji taip pat sugeba greitai reaguoti į humanitarnės nelaimės, yra patyrusi šalis šioje srityje. E, daug dėmesio bus skirta Sirijai, o šiuo metu didžiausia pasaulyje pabėgėlių sirų bendruomenė yra bendras skaičius gyvenančių sirų Turkijoje yra daugiau kaip 2,2 milijono. 260 tūkstančių Sirijos piliečių gyvena 25 e, centruose specialiuose, jiems teikiamas maistas, sveikatos, švietimo E, paslaugos, taip pat 1,8 Sirijos, milijonas Sirijos pabėgėlių gyvena Turkijoje skirtinguose regionuose ir e, jiems taip pat skiriama apsauga bei nemokamos medicinos paslaugos. Vienoje iš pietinių provincijų Kilyje, Kilis E, Sirijos pabėgėlių skaičius yra didesnis negu Turkijos e, gyventojų skaičius, tai įsivaizduokite, kokios kyla mums problemas ir kiek daug yra Sirijos piliečių Turkijoje. E, šis klausimas reikia, reikalauja globalaus vientiso vieningo požiūrio, tam, kad mes galėtume veikti problemas susijusias su nereguliaria migracija ir e, aukščiausio lygio susitikimas vyks atsižvelgiant į visas šias sudėtingas aplinkybės. Todėl, galima pasakyti, jisai yra labai savalaikis. Mes galėsime nustatyti ateities darbo atvarkę, sprendžiant humanitarinius dalykus, atsižvelgdami į šių dienų humanitarnės krizės e, problemas. Mes, kaip e, šalis, E, priimanti, sieksime, kad šis vadovų sutikimas būtų sėkmingas, e, kad dirbsime e, žmonijos labui ir kad jis bus istorinės svarbos. Mes sieksime užtikrinti mechanizmą, kuris leis išgelbėti daugiau gyvybių, sureaguoti geriau į humanitarnės krizės ir taip pat galvosime, kaip spręsti didžiausius iššūkius iššūkius. Mes rengiamės vadovų stikimui, vadovauja tam jungtinės tautos, e, vyksta e, suinteresuotų subjektų procesas, e, mes susitieksime su atingomis valstybėmis narėmis ir mes esame jau apsikeitę nuomonėmis per pasirinkimą E, pavyzdžiui, kaip humanitarinę ir vystomę pagalbą derinti, atsparumą ir vystimasi, sustiprinti šalyse nukentėjusiuose, kuriuose pasikartoja krizės ar jos yra ilgalaikės. Taip pažiūrėsime į pabėgėlių klausimus per odaus susitikimą, kalbėsime, kaip padėti pabėgėliams priimančiose šalyse. Trečia, mes turėsime galvoti apie naujus finansavimo būdus globaliniu mastu, kad galėtume reaguoti į skubės humanitarnės situacijas be atidėliojimų, kad būtų galima numatomumą užtikrinti ir tvarumą finansavimo ir finansinės pagalbos. Mes manome, kad humanitarnis vadovų sutikimas bus neįlinis įvykis tarptautiniai bendruomeniai, mes galėsime sustiprinti savo kolektyvinės pastangas jau pakalbėti apie perspektyvas, sprendžiant šią bendrą problemą, įsipareigojimus ir įnašus e, indėlį visų valstybių narių. Ir tie dalykai bus e, esminės svarbos tam, kad rezultatai būtų sėkmingi ir kad būtų galima išgelbėti daugelį gyvybių. Yra įvairių būdų e, kaip galima susisiekti su organizacijomis, asmenimis, jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos, galite apsilankyti mūsų tinklavietėje e, worldhumanitariansummit.com e, yra adresas jos. Ačiū. Galiausiai steiksiu žodį e, ponui Asasilahani, reikalų, laikinajam reikalų, patik, reikalų patikėtiniui iš Indonezijos ambasados prie Europos Sąjungos. Jis taip pat yra ministras patarėjas. Ačiū vicepirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mus. Norėčiau tris elementus e, pristatyti apie Indonezijos perspektyvą. Pirmiausiai, bendarbiavimas kovant su terorizmu. Antras dalykas - mūsų požiūris į kovą su klimato kaita. Dar vienas aspektas mūsų svarbus - vystomasis bendradarbiavimas. Pirmasis. Mūsų nuomonė, Mikta turėtų bendradarbiauti, kovant su terorizmu, taikiant, e, iš, taikant išmanėją žvalgybą, keičiantis informaciją žvalgybinę ir mes taip pat e, norime skatinti e, dialogą tarp įvairių tikėjimų mūsų grupė, kaip kad e, tam tikrą įtikinamąją, įtikinamąją pobūdžio galę ar veiksnį kovojant su terorizmu. Taip pat reikia nepamiršti kovos su skurdu ir kovoti su uh, siauru požiūriu netolerancija nusistatymais. Mes nepa, pasisakome prieš vystimasi, nesižvelgiant į kultūrą, uh, nesižvelgiant į poreikį įtvirtinti taiką. Labai svarbus e, aspektas e, šiame kontekste yra švietimas. Reikia e, bandyti pasiekti jaunąją kartą. Yra daug nesusipratimų dėl religinio mokymo, švietimo, dėl ekonominių kitų dalykų ir dar mūsų požiūris į kovą su klimato kaita. Mes esame pasirengę pritarti naujam susitarimui per uh, e, Junktinių tautų uh, e, COP21 konferenciją lapkričio gruodžio mėnesį. Mūsų vyriausybė yra pakartojusi, kaip svarbu mikta šalims dirbti kartu ir paremti e, vienoms kitas kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis ir poveikiu. Paskutinis aspektas, trečiasis. Mūsų pasiūlymai visuome bendradarbiavimo srityje. Indonezija yra viena iš lyderių užtikrinant bendradarbiavimą ir numatyti galimybę besistančiam šalims keistis pažangiam praktiką sprendžiant problemas. Mes norime e, pagerinti strateginio bendradarbiavimo įgyvendinimą švietimo, e, biudžeto planavimo, žemės ūkio, skurdo mažinimo, e, kovos su nelaim padarėmis demokratijos teisingumo srityse. Tai yra tik kelios sritis, kuriuose Indonezija sėkmingai bendrabiauja su pietinėmis šalimis pajėgumus padėdamas stiprinti e, bendruomenės, e, stiprinti žemės ūkiją, e, dirbam padedama, mokymų centrai rengiami, taip pat padedamas. Padedame dirbtinai apsėklinti galvijus ir dirbame taip pat kitose srityse. Ačiū. Uh, thank you. Now, uh, let me open the... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kad būtų galima pasikeisti mintimis, požiūriais, ar būtų kolegų norinčių kalbėti. Prašom. Ponas Tenok, EKR koordinatorius. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai įdomus klausimai ir kasdien tikrai daugiau ir daug viską nors naują išmoksti apie užsienio, apie užsienio politiką. Aš jau 30 metų šiaip jau esu, do, domiuosi užsienio politiką ir pirmą kartą išgirdau, kokie skaičiai pabėgėlių e, Turkijoje yra ir ką veikia organizacija, jūsų grupė. Kaip suprantu, jūsų ekonomika E, yra pakankamai, šiaip jau pakankamai didelis visų tų šalių ekonomikos, kad jūs e, būtų galima vertinti tai kaip tam tikrą atskirą grupę. Ir e, jūs šiaip jau patenkinat daugelį išsivyščiusių šalių tam tikrų kriterijų, ko, kurių ne, ne, netitinka Turkija, atsiprašau, Kinija ir Rusija. Uh, Bet dabar dėl kovos su tarptautiniu terorizmu, dėl pasaulinės valdysenos stabilumo padėties pagerinimo. Tai, kas dabar vyksta Turkijoje, iš ties e, šiaip jau kelia mums tam tikrų abejonių ir tam tikro nerimo, turiu galvoje e, kartu žmogaus teisų padėtį, turiu porą klausimų. Ar jūsų organizacija turi sekretorijatą, jeigu taip, tai kur jis dirba, ar ketinat e, įsteigti tokį, ar jūs dirba tiesiog ad hoc? E, principų, koordinuodami atskirų ambasadų veiksmus. Tad ar turi tam tikrų planų? nes e, dabar e, Rusijos spaudimu po to, kai ES įvedė sankcijas, buvo pasakyta, kad daugia šalis, e, daugia šalis plėtros bankas, kuris pakeis TVF ar papildys Ar čia irgi jūs turit tokį panašų tarptautinį e, būtent banką, panašų į tą, kuri, kuris veikia BRIC, BRICS kontekste? Ta tokie būtų klausimai ambasadoriams. Ačiū. Ačiū, ponė Sonės. Desernės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, ši iniciatyva yra labai įdomi. Iš ties yra kelios šalis, kurios nusprendė sudaryti tam tikrą grupę, kad jos irgi dėtų savo indėlį į pasaulinės valdysenos klausimus. Tai yra gerai, nes matom, kad turbūt kiti forumai, e, kartu didž, did, didysis dvidešimtukas nepasiekė tam tikrų tikslų, padėtis ne, ne, nepajudėjo. Ne Dabar dėl vėlgi klausimo susijusio su BRIC, su ar be Rusijos. Tad e, klausimas, kiek, kiek jūs susiję su BRIC. O dabar labai gerai, kad Turkija pasiryžusi renkti pirmąjį aukščiausio lygio susitikimą humanitariniais e, klausimais E, humanitarinės pagalbos klausimais e, tai labai gerai, e, turint galvoje ateinančius metus. Na ir toliau pabėgėliai, ypač iš Sir, Sirijos klausimas. Turkija yra ne vienintelė šalis, kurią spaudžia pabėgėliai, tačiau labai daug joje pabėgėlių. Antai Australija laikosi kitokios pozicijos į pabėgėlius, į migraciją. Na, o visos išsivyščiusios šalis turėtų šiaip jau prisimti tam tikrą skaičių sirų pabėgėlių. Solidarumas turėtų būti ne vien tik tai iš ES pusės, bet visos išsivyščiusios šalis, kartu Australija turėtų parodyti tokį solidarumą. Kita vertus, taip, dabar mes sprendžiam humanitarinius klausimus, E, skiriam pinigų humanitariniai pagalbai, tačiau reikėtų vėlgi pradėti nuo konfliktų sprendimo klausimo, gal nebūtinai karinėmis priemonėmis, bet čia tam tikros regioninės e, galios, tarp jų kartu e, Rusija, kartu ir Turkija galėtų šiaip jau susėsti su ES prie stalo, kad ieškotų politinių uh, tokių įvairių konfliktų sprendimo galimybių. Ponas Dufner. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Taip kaip ir prieš mane kalbėjusiems kolegoms ir man labai malonu girdėti, kad jūs pasiryžę dirbti su pabėgėliais ir e, kartu kovojat su skurdu. Tačiau norėčiau išgirsti, kokių konkrečių būdų, metodų e, esat numatę, kaip šalių grupė jūs pasiryžę dirbti kartu ir daryti įtaką jungtinėse tautose. Tačiau kokių reformų reikėtų, kokios reformos būtų pravarčios tam, kad pasiektumėt tų užsibrieštų tikslų. Labai ačiū, ponas Mianmar embajadores de los países MIC. Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ambasadorių iš MIKTA grupėms, iš grupės, kad uh, už, už jūsų čia ką tik pakomentuotas iniciatyvas. Aš šiaip jau neturiu daug informacijos apie būtent šią grupę, tačiau tokiame daugelypiame pasaulyje yra labai gerai, kad e, atsiranda vis daugiau šalių, grupių, uh, kurios keičiasi patirtimi. Čia mes kalbam apie demokratinės e, šalis, kurios, kurie sieja panašios vertybės. Ir tikrai tokios iniciatyvos yra puikios. Čia kartu turiu galvoje e, rinkos ekonomikos šalis, apie tai užsiminė ponas Tenukas. Klausimas mano irgi panašus ar jūs turit tam tikrai tvirtintą instituciją ar institucijas, ar planuojat įkurti konkretų sekretoriatą, tad ar turit kokių konkrečių planų. Dar buvo paminėta tai, kas e, daroma New York'e, jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Ar jūs e, turit tam tikrą veiksmų koordinavimo būtent su e, jungtinių tautų struktūromis būdą, kokį nors metodą? Ponas Epidėjus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš irgi norėčiau padėkoti ambasadoriams, kurie ką tik pateikė informacijos apie šią labai įdomią iniciatyvą. Aš norėčiau pakalbėti, tiksliau paklausti apie tai, kaip jūs ketinat spręsti terorizmo klausimą nes žinom, kad teroro pavydalų yra įvairiausių ir šalis įvairiai, su, su įvairaus terorizmo apraiškomis susiduria ir imasi šiaip jau įvairių atsako priemonių. Kartu yra, sakykime, ES kovos su terorizmu planai, NATO planai. Tad vėlgi, net jeigu teroro veiksmai yra šalyse, tačiau teroro apraiškos labai nevienodos. Tad kaip jūs būtent konkrečiai dirbat šiuo klausimu? Pirmininkas, daugiau nematau kolegų norinčių e, pakalbėti ar paklausti. Tai dabar tada būtų tinkama man suteikti vėl žodį svečiams kad šie atsakytų į pateiktus klausimus ir komentarus. Pone Nikola Gordon Smith, ar norėtumėte atsakyti? Prašom. Labai ačiū, labai mielai atsakysiu. Pirmą atsakysiu į kai kuriuos klausimus, gal kiti kolegos e, papildys atsakymus iš kitos perspektyvos. Mes neketinam kurti miktą sekretoriato kol kas ir toliau dirbsim taip, kaip dirbom iki šiol. Tai yra e, kiekviena grupės šalis pirmininkaus rotavimo principu. Kiekviena šalis pirmininkaus po metus bus e, grupės koordinatorė. Tačiau tikrai klausimas labai paprastas ir e, tiesmukas į šį klausimą. Dar norėčiau pasakyti, kad mikta grupė nėra tam tikra valstybių, valstybių blokas mes nesusitinkam, sakykime, prieš e, didžiojo dvidešimtuko susitikimus ar kitus pasaulinius forumus. Mes tiesiog e, daugia šaliuose forumuose e, tiesiog prisimam tam tikrus įsipareigojimus ir, ir, ir vėlgi stengiamės jų laikytis. Tad būtent taip dirbam. Tad e, šiaip jau čia daugiau būtų galima kalbėti apie bendradarbiavimą, kuris jau įsitvirtina ir įsitvirtins laikui bėgant. O šiaip mes neturim kokiu nors planų sukurti naują plėtros banką. Mes tiesiog bendradarbiaujam šiuo klausimu, bet kita vertus neturim planų įsteigti tarptautinį plėtros banką, bent jau kol kas. Čia aš šokinėjau nuo vieno klausimo prie kito. Terorizmas. Iš ties jūs teisūs, sakydami, kad teroro grėsmės labai nevienodos, įvairiai jas, jos veikia mygta šalis kad čia galima kalbėti apie terorizmo įvairovę, dėl to tada, aišku, įmamasi skirtingų atsakomųjų priemonių. Antai, Australija e, surenks ekspertų susitikimą dėl terorizmo finansavimo 16 e, metais greta užsienio reikalų ministrų susitikimo. Tad mes iš tikrųjų koordinuojam veiksmus ir stengiamės paremti e, diskusijas e, vykstančiai šiais klausimais ES e kartu jungtinėse tautose, tokiais klausimais kaip užsienio kovotojai. Ir mes pritarėm jūsų požiūriui kartu pritarėm mm, tam, kad keičiamasi e, turėtų būti gerąją praktiką, e, kartu vėlgi atsižvelgiant įvairias e, rezoliucijas. Ir Australijos manimų mikta grupė pasaulinio saugumo kontekste gali suvaidinti konstruktyvų, konstruktyvų vaidmenį derantis dėl ateities taikos operacijų. Dar norėčiau paminėti keletą dalykų dėl to, kokio požiūrio laikomasi į pabėgėlius. Turiu galvoje Australijos požiūrį, ne miktą požiūrį. Ne per seniausia Australija paskelbė, kad priimsinti 12 tūkstančių papildomų sirų pabėgėlių be to 44 milijonus dolerių pagalbos skirs tarptautiniams įvairioms organizacijoms ir kartu regiono šalims, ypač toms šalims, e, kur, kurias kamuoja e, pabėgėliai, ypač iš Sirijos. Tad dabar ponė vicepirmininkė, žodį suteiksiu kitiems kolegoms, kurie pasakys papildomų dalykų. Pirmininkas, taip, suprantama, e, jeigu norėtume dar ką nors pasakyti. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė, ir labai ačiū už klausimus. Tris pastabas noriu pasakyti. Viena dėl institucinių mikta klausimų. Tai pirmiausia, nereikėtų pamiršti štai ko. Mikta grupė yra labai jauna Jie atsirado vos prieš porą metų. O ir nuo to laiko institucinis procesas, šios grupės institucinis procesas buvo toks, kad pirmiausia buvo e, rūpimasi, kaip palaikyti tinkamą bendradarbiavimą, komunikavimą tarp penkių grupės šalių. O dabar iki šiol mes e, kasmet sušaukiam bent tris užsienio reikalų ministrų susitikimus, bet to kai kurie aukščiausio lygio susitikimai e, šaukiami, ta, ta praktika prasidėjo nuo e, Korejos pirmininkavimo. Tad mes čia iš tikrųjų nekuriam biurokratinių tam tikrų struktūrų, mes laikomės lankstaus požiūrio, šaukiam susitikimus, be visą kitą užsienio reikalų ministrų susitikimus, per kuriuos tada galima vaisingai dalytis mintimis ir koordinuoti veiksmus. Dar vienas dalykas. Ateity šiaip jau nematau, kad apskritai neįsivaizduoju, kad būtų ketinimų būt, kurti tokias tarptautinės institucijas kaip uh, plėtros bankas, tarptautinis plėtros bankas. Ir čia logiškai tada prieinam prie mūsų grupės ir BRICS šalių grupės palyginimo, bet mes tiesiog vengiam, kad mus lygintų, nes mikta grupė labai aiškiai e, pasisako už bendradarbiavimą, pasaulinę valdyseną, mes e, save laikom kaip gėrio šaltinį, kaip e, tokių šalių grupę, e, kuri kartu ir individualiai gali daryti poveikį, kuri gali keisti padėtį gerąją linkme bendromis pastangomis. Dėl jungtinių tautų ir daugiašalių klausimų. Tai iki šiol, ką mes darėm, mes labai reguliariai komunikuojam ir e, koordinuojam veiksmus tarp MIKTA delegacijų New York'e, Ženevoje ir Vienoje. Ir, sakykime, tokiuose, tokiuose miestuose kaip Briuselis. Briuselėje irgi mūsų atstovavimas darosi vis svarbesnis, nes ES vertinam ne vien tik tai kaip e, tokį natūralų, labai svarbų partnerį, bet mes kartu galim tikrai daug ką nuveikti kalbant apie Meksiką, tai tokie klausimai kaip klimato kaita, COP21 sustikimas yra prioritetų prioritetas. Tai susiję su pasaulinė valdysena, su pasauliniais iššūkai, iššūkiais. Ir e, mes tikrai grupės šalis kalbamės, e, stengiamės įtikinti, kad reikia prisimti saistomus įsipareigojimus arba kartu ATT klausimas, vėlgi aktyviai imsim aptarti jį artimiausioje ateityje, nes manom, kad e, tikrai turėtų būti stiprinamas tas labai veiksmingas mechanizmas priimtas jungtinėse tautose. Ačiū. Taip, norėčiau porą dalykų dar pridurti. Dėl to, ar e, kursim tam tikrą e, sekretoriatą kaip instituciją, tai klausimas jau buvo pateiktas, pakankamas. O iki šiol, kaip darbas vyksta, tai paprastai koordinuojančioji valstybė savotiškai ad hoc e, sekretoriato vaidmenį e, atlieka, atliko dabar e, Pietų Koreja tą daro, po to per ateinančius vienerius metus tą darys Australija dėl pasaulinio vystomojo ar plėtros banko. Yra toks bankas BRICS kontekste, kartu Azijos yra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 Okay. Maybe we can... Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome. E, kolegos, ponios ir ponai, grįžtame prie darbų po pertraukos. E, einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra penktasis punktas. Viešasis klausimas ES strategija dėl Irano po sustarimo brandolinių klausimų srityje sudarimo. Taigi, sveikinuosi su kolegomis šiame klausime ES strategija dėl Irano po susitarimo brandolinių klausimų srityje sudarimo. E, buvo parengtas pranešimas savo iniciatyva Europos parlamente šią temą Ir šis mūsų klausimas iš tiesų pačių laikų vakar Iranas e, turėjo pradėti savo įsipareigojimų vykdymą pagal bendrą veiksmų planą, bendrą ir visą apimantį veiksmų planą. Tatena užtikrins, kad vyks stebėjimas, kaip Iranas vykdo savo įsipareigojimus. Vakar ES patvirtino teisės aktų paketą dėl ekonominių ir finansinių sankcijų Iranui panaikinimo, kuris įsigalios jo įgyvendinimo dieną, kai Tatena, Tarptautinė atominės energetikos agentūra, patvirtins kad Iranas laikosi savo įsipareigojimų pagal susitarimą. 14 Liepos sudarytas susitarimas, nežiūrint savo kai kurių apribojimų, yra rimtas žingsnis į priekį po 12 metų varginančių dėrybų. Tai yra rimtas žingsnis į priekį, nes jis įrodo, kad diplomatinėmis pastangomis galima spręsti tarptautinės problemas. Ir ypač tai labai svarbu, nes šis susitarimas sudarytas tada, kai konsensuso jungtinių tautų saugumo taryboje regis neįmanoma pasiekti. Ir šis susitarimas yra taip vadinamų 3 plus 3 formatu, kas yra labai svarbu, e, griežtas sustarimo įsipareigojimų taikymas bus labai svarbus. Europos Sąjunga nuolat laikėsi e, principo, kad diplomatinės pastangas turi e, lydėti ir sankcijos santykiuose su Iranu. Susitarimas pasiektas vienoje riboja Irano atominės ambicijas ir už tai Iranui mm, sutinkama išvesti jį iš diplomatinės ir ekonominės izolacijos. Tai yra planuojama nuimti jam taikomas sankcijas ir tai sudarys naujas galimybės Irano ekonomikai E, Iranas galės eksportuoti, Irano bankai galės turėti prieigą prie tarptautinės ekonomikos, tarptautinės finansinės sistemos, taip pat ir SWIFT sistemos. Tai reiškia, kad Iranas atgaus 100 milijardų dolerių užšaldytų lėšų. Šis susitarimas yra labai didelis siekis e, nuo po mm, didelis siekis siekti tarptautinio sutarimo po 1979 metų islamo revoliucijos. Šiandien mes esame susirinkę, kad aptartume šio susitarimo geopolitinį poveikį. Po pirmojo susitarimo tikėjomės, kad jį paseks daugelis susitarimų užtikrinantis politinį e, ir geopolitinį stabilumą šiame rajone. E, kyla klausimas, ar Iranas prisidės prie kovos su ISIS, ar pasinaudos šią galimybę politiniam mm, perėjimui, e, politiniam pereinamajam laikotarpiui Damaske. Turime čia išsklaidyti baimės, daugelis, kurias daugelis valstybių sieja su šiuo susitarimu. Turime žiūrėti į viską ir perspektyviai. Iš perspektyvos 2014 metais Iranas kariniams išlaidoms skyrė 15 milijardų eurų. Ir šiandien esame pasikvietę ekspertų, kuriems ir norėčiau suteikti žodį. Turime Eli Geranmaje, Europos užsienio reikalų tarybos e, politikos specialistui. Taip pat pas mus yra atvykęs ponas Rusbeh Parsi, Europos Irano tyrimų grupės direktorius ir Kornelius Adebar išsakys savo nuomonę iš Vašingtono per video konferenciją. Dabar steiksiu žodį poniai Eli Geranmai. Dėkoju už šią galimybę um, dalyvauti diskusijose šiuo klausimu šią savaitę uh, pradeda įsigalioti šis susitarimas ir vienoje svarstoma, kaip jis bus įgyvendinama. Galime pakalbėti apie įvairias Europos ir Irano bendradarbiavimo sritis, bet aš norėčiau pakalbėti apie Europos vaidmenį sprendžiant e, problemas, regioninės problemas diplomatinėmis priemonėmis šiame regione, e, kuriame dabar vyksta labai daug dalykų ir norėčiau šiandien e, tris sritis svarbės Europai santykiuose su Iranu paminėti. Pirmiausia, tai yra būtinumas Europai pereiti prie naujo požiūrio į artimuosius rytus ir tuos konfliktus, kuriuose dalyvauja Iranas. situacija šiame regione vis prastėja. E, be to yra labai dideli migrantų srautai ir tai yra tik aisbergo viršūnė. Ir manoma, kad situacija tik blogės. Trečia, e, islamo valstybė Daesh, kaip jinai vadinama tenais, irgi regis stiprėja ir yra vienas iš svarbių regiono veikėjų. Ir m, taip pat a, e, saugumo klausimai yra labai svarbus daugeliui ES valstybių narių. Kalbant apie m, artimuosius rytus, aišku, kad ES neturi mm, tokio aktyvaus vaidmens tame regione kaip JAV. Ir dėl to būtent to naujojo požiūrio reikia laikytis, nes dabartinė politika nėra veiksminga siekiant ES strateginių tikslų tame regione. Europa turėtų pasinaudoti mm, diplomatijos priemonėmis, ypač kai dabar išaiškėjo mm, jų svarba siekiant rezultatų. Pone Mogherini e, pasakė, kad ES ir Irano santykiai įeina į naują, e, kokybiškai naują etapą. Ir nors dėrybos dėl brandolinių klausimų yra užsibaigę. Aišku, kad šis e, susitarimas turės poveikio daugeliui sričių mūsų santykiuose su Iranu. Anksčiau ministrai e, vengia vykti į Teheraną, kol nesibaigė šios e, dėrybos dėl susitarimo brandolinių klausimų srityje. Dabar Junktinė karalystė atidarė ambasadą Teherane. Ir e, visi šie pokyčiai rodo, kad Europos e, Sąjungos užsienio politika e, keičiasi e, ir tikimasi, kad bus galima bendradarbiauti su Iranu tam tikrose srityse ir tas bendradarbiavimas ir konkuravimas galėtų mm, egzistuoti mm, kartu ir prisidėti prie deeskalavimo šiame regione. Turime taip pat pasižiūrėti, kaip geriau pasiekti ES interesų šiame regione šiame regione. Ir norime, turėtume stengtis, kad Iranas aktyviau dalyvautų bendradarbiavimo procese. 3 plus 3 platforma veiks ir kol kas neaišku, kaip be tos platformos vyks ES santykiai vystysi ES santykiai su Iranu. Vasarą prezidentui, o, prezidentas Obama susidūrė su labai tvirta opozicija e, prieš šį susitarimą ir mm, tuo būdu manau, kad Europa galėtų aktyviau veikti įtraukdama Iraną. Ir jau yra precedentas šioje srityje, yra e, to kritinio dialogo etapas, visa apimančio e, dialogo e, etapas ir Europa jau turi tam tikros patirties. Aš rekomenduočiau Mm, štai ką Europai reikia politinių ir teis, teisinių struktūrų įtraukti Iraną į galimą bendradarbiavimą, e, sukurta nauja darbo grupė darbui su Iranu, tas yra sveikintina, kas mums svarbiausia siekiant įtraukti Iraną, tai e, Saudi Arabija ir Irano sutaikinimo procesas. Turime pradėti nuo e, kuklių ir mm, nedidelių tikslų deskalacijos rytyje tarp šių dviejų regioninių e, jėgų, e, kad konfliktai neišsiplėstų, kad Sirijos konfliktas neišsiplėstų ir tam reikia kad vyktų aukšto lygio um, atstovų um, dalyvavimas. Uh, turiu galvoje Riadą ir tehe, uh, su, su Riadu ir Teheranu. Kitas uh, dalykas - Sirija. Čia nematome jokio politinio kelio. Reikia sukurti platformą, kad e, Turkija, Iranas ir Saudo Arabija galėtų e, kartu su mm, svarbiausiamis pasaulio valstybėmis ES, e, JAF ir Rusija nubriežti Sirijos krizės e, problemų sprendimo kelius. Noriu pasakyti, kad Europai reikia patikrinti, ar JAV ir Rusija gali iš tiesų paveikti prezidentą Asadą ieškant šios kryžės sprendimo, taip pat ir sprendžiant humanitarinių koridorių ir kitus atitinkamus klausimus. Ir Iraną irgi reikia įtraukti į šių problemų sprendimą. Ne Ženevos formate, o šiame naujame formate. Toliau, anti-ISIS kampanija. Kyla klausimas, ar Iranas nusiteikęs kovoti prieš ISIS. Iranas tada, m, mm, aišku, paklaustas, ar ketina imtis tokių anti-ISIS veiksmų, savo ruoštų klaustų, ar Europa ir JAV yra pasirengę aktyviau dalyvauti kovoje prieš ISIS. jau metus laiko do to, kai pirmosios e, pajėgos prieš ISIS e, pradėjo veikti, e, matoma įtampa tarp Irano ir vakarų valstybių. Neužtikrinamas keitimasis žvalgybinė informacija ir yra kitų problemų. O dabar pagrindinė dilema vakarams yra šie milicijų veiksmai, šie sukilėlių veiksmai ir kitos problemos. su Iranu turėtume plačiau kalbėtis, kaip galėtume bendrai aktyvesnė anti-ISIS kampaniją vykdyti ir kaip galėtume įtraukti šie kovotojus į saugumo pajėgas. Kitas klausimas Hezbollah ir Izraelio klausimas europiečiams. Tai yra labai svarbi tema diskusijose su Iranu per praėjusius metus, kuo labiau stengiamės e, riboti Irano dalyvavimą diskusijose dėl šio regiono. Hezbollah pajėgos stiprino, e, stiprėjo ir dabar o, e, situacija lyginant su 2003 metais yra visiškai kitokia, kai su Iranu svarstėme mm, Hezbollah situaciją, bet e, turime galvoje, kad turime bendrą interesą su Iranu užtikrinti Libano stabilumą, taigi tai galėtų būti svarbus atsparos taškas bei taip pat siekiant e, kovoti su ISIS ir ekstremistinėmis grupuotėmis Libane. Taip pat mes turėtume e, pakalbėti su Iranu apie apie akis už akį principo taikymą keičiantis, keičiantis karo belaisviais. Turime e, siekti galimybės bendradarbiauti įvairiose srityse, kur bendradarbiavimą uh, bendradarbiavimas nėra sudėtingas, bet iš kitos pusės nevengti ir rimtų e, klausimų, kur, kur bendradarbiauti nėra taip lengva. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį e, daktarui Parsi. Labai ačiū, ačiū, kad pakvietė mane pasisakyti šiuo labai aktualiu e, klausimu. Pabandysiu E, papildyti kai kurias e, ponios Giramanė e, išsakytas mintis. Šiuo metu pavasarį buvo visiškai aišku iš diskusijų viešuosius šaltiniuose Irane, taip pat iš užkulisinių diskusijų, kad Iranas vaidins vaidmenį pripažindamas ir tam tikrą prasme sutikdamas su sustarimu dėl brandolinės programos, bet taip pat buvo aišku, kad parlamentas, nors turi konsultacinį vaidmenį, negalėjo sustabdyti šio susitarimo ir dėl to brandolinis susitarimas buvo tik teorinis, kol kas jis nebuvo pasirašytas tuo metu, nesudarytas ir matėme tas e, per kelias pastarąsias savaitės e, tų e, signalų pasirodžius pavasarį pas pasiekmes yra Aino parlamentas labai audringai, karštai diskutavo apie starimą, jo detalės ir daug yra pasipriešinimo kritikos, kaip jį jav senate ir kongrese, bet e, iš esmės pripažįstama realybė, kad jis tas sutarimas e, egzistuoja, dabar reikia formalesnio prieimimo ir ratifikavimo turinio, kuris vyks tikriausiai aukščiausioje nacionalinėje saugumo taryboje. Tai, kad pasirašytas sutarimas nereiškia, kad jis jau tapo realybė. Yra du as aspektai tam, kad jis taptų realybę. Pirmiausiai, visos šalis turi laikyti savo įsipareigojimų numatytų sustarime. Kitas aspektas yra toks, kuris užtikrintų politinį ilgalaikiškumą to sustarimo. Kaip e, bus išdalyti kiekvienos e, šalies e, dividendai, taip vadinami, kur ir dabar Irane vyks vyksta tam tikra kova. Kitais metais vasarį vyks rinkimai, taip pat e, vyks ekspertų e, tarybos rinkimai, kur renka aukščiausiai lyderiai ir matome, kaip visi nori postų, nori vietos ir visose baikado pusėse vyksta kova. Dėl šio susitarimo bandoma pasipelnyti. Tai iš to fakto, kad pasirašytas sutarimas, arba kiti bando aiškinti, kad tai yra nesėkmė, kad kažkas negalėtų pasinaudoti e, tuo sustarimu. Ir e, dėl to žlugimas vietos politikoje galimas yra to susitarimo. Ir tam tikrą prasme ES gali įsijungti, e, net nekalbėdama apie paties brandolinio sustarimo detalės Irano e, pagrindinis prekybos partneris pašnekovas vakaruose prieš, pavyzdžiui, įvedant sankcijų režimą buvo Europos Sąjunga. Ir e, kur bus e, einama, į ką yra žiūrima, galvojant apie prekybos, bet ir dialogo sustiprėjimą sus, pagal sustarimus, tai yra Europos Sąjunga, į kurią bus pirmiausia atsigręžta. Tai yra pirmiausia galimybė ir taip pat prievalė. Uh, nes jeigu nėra dividendų esminių iš to sustarimo, pavyzdžiui, Irano ekonomika, jeigu nepagerės, daugelis iš argumentų vietos kovose dėl to, ar pritarti šios turimo gyvenimui, žlugs. Ir vyriausybė nei prezidentas negalės pasinaudoti šią diplomatinę pergalę tam, kad galėtų uh, E, įgyvendi kitus rinkimų platformos aspektus, e, pagal kuriuos buvo išrinktas, pavyzdžiui, e, visuomenės atmosferos sušvelninimas saugumo požiūrių. Aš taip pat E, manęs buvo paprašyta pakalbėti apie tai, kaip atrodytų bendradarbiavimas Irano su Europos Sąjunga. Man atrodo, kad svarbu čia paminėti keletą esminių dalykų. Pirmiausiai, kad dialogas turi būti strateginis. Antras dalykas, kad jis turi būti struktūrizuotas. Tai negali būti kažkoks vienkartinis požiūris į tą ar kitą, negali kalbėti apie meniu požiūrį ir valgeraščio požiūrį, reikia uh, įtraukti tuos iš abiejų pusių, kurie nori e, bendrauti ir stiprinti tą bendradarbiavimą. Tam reikia kur kas daugiau koordinavimo, kaip Elis sakė, reikia realistiškesnio prieimimo suvokimo apie regioną, dabartinę jo būklę, ne apie tai, kaip mes norėtume, kad jis atrodytų. Ir reikia, kad sestų gebėjimas už Irano ribų suvokti, kad kai Iranas dalyvaus veikloje, e, kurios mums kelia tam tikras trūkumą arba kurios e, ke, yra priešingos mūsų interesams, kad Iranas vis tiek bus neišvengiamas veikėjas, jeigu bus norima išspręsti e, kai kurias esminės aktualiausias problemas regione. Nebūtinai jis bus dar draugiškas šalis kurį laiką, bet gali būti Iranas potencialus partneris. Bet bendraujant tik tai su Iranu bus galima išsiaiškinti, koks partneris jis yra. Dėl to noriu pasakyti, kad bet koks dialogas su ES E, pavyzdžiui, kažkas išeinantis iš aukšto, turėtų būti kažkas išeinantis iš aukšto lygio susitikimų su politikais, bet tai turėtume kalbėti apie techninį įsitraukimą ir tokiu būdu bus aišku, e, koks bus tas dialogas, kokios bus jo detalės. Mes turime kalbėti apie kažką realaus, nekalbėti apie krūvas e, tarpusavio supratimo memorandumą ir kitus dalykus, kurie niekur neveda. Manau, kad tai yra svarbu ne tik dėl to, kokio turinys tų klausimų yra svarbus, bet taip pat, kad e, reikia prisiminti, kad abi pusės bando kalbėti apie dialogą, kad parodytų tą savo e, rinkėjams ir tiems, kurie galbūt nepripažįsta to, kad e, norima parodyti, kad dialogas e, reikalingas nežiūrint e, pavojaus. Ir je, kas bus, jeigu žlugs šis sustarimas, kokį poveikį turės regioniniai kriziai, e, skirti tingoms išeitims, aš noriu pasakyti, jog Iranas pats vertina grėsmę savo ir turi savo strateginių interesų ir susitarimas kaip toks tuo nepakeis. Tačiau susitarimas mums leidžia e, tarp suaugusių kalbėtis apie esminius klausimus, dėl kurių galima susitarti ir dėl kurių nebus galima susitarti. Uh, Ir mano nuomonė, nėra tokio kol kas e, pokalbio, jis yra būtinas, jeigu mes norime pažengti į priekį dėl Sirijos ar Irako. Tai yra būtini dalykai, kurie nebūtinai iš esmės pakeis Irano poziciją, kaip kad ir, bet bus jis kaip ir nebūtų pakeis mūsų pozicijas, bet leistų abiems pusėms susitarti dėl tam tikrų dalykų ir susitarti nesutarti dėl kitų. Uh, Kiek toks įstraukimas gali pažengti į priekį? Koks yra jo pilnas potencialas? Manau, kad yra didelis skirtumas tarp ryšių su JAV ir ryšių su Europos Sąjunga. Aišku, iš e, aukščiausio lyderio skirtingų pareiškimų yra tai, kad yra dėlsiama, yra daug nenoro e, palaikyti su JAV kažkokas panašėtų, panašėtų į normalius E, santykius, bet tai yra triukšmas rinkėjams vietoje. Tai nebūtinai atspindi tai, kas iš tikrųjų įvyktų, jeigu prie stalo reikėtų konkrečiai kalbėti apie tai. Bet tai rodo, kad Iranas neskuba ir kad aukščiausiasis lyderis nori kontroliuoti visą procesą tam, kad jis e, neištruktų iš rankų ir nenuvestų nežinia kur ir nepasėtų baimių tarp konservatyvesnių revoliucionierių apie tai įvairių požiūrio į Irano santykį su ją. Bet ES tokių problemų nekyla. Iranas ir ES palaikė daugiau ar mažiau neblogus santykius ir beveik lesančius. Klausimas dabar yra, kiek galima dar labiau sustiprinti, atnaujinti tuos santykius, atsižvelgiant į tai, kad pasarsi dešimtmetis daug ką pakeitė, tiek mūsų, tiek e, jūsų pusė, jų pusėje, tiek e, žiūrėkime į ekonomiką, į bendarbiavimo sritis, kurios galėtų tikrai tapti realiomis. Tačiau Europos Sąjunga turi labai gerą potencialą dar kartą tapti svarbiausia prekybos partneriai politinė Irano pašnekove, jeigu abis, abi šalys elgsis teisingai, jeigu uh, tai bus tikrai dėrybos ir dialogos, o ne viena pusė bandys primesti savo poziciją ir aiškinti, kad jos pozicija yra nepakeičiama. Ir e, jeigu nesiras pernelyg daug tų raudonų linijų, kad jos nužudytų diskusijas prieš joms prasidedant. Man atrodo, Sirija yra vienas iš tokių klausimų abiems pusėms dėl, mano nuomonė, nelabai gerų priežasčių e, atsira, abi nusibrėžė šalis raudonų linijų pernelik daug, dėl to negalima palaikyti rimtų dėrybų, užuot galėjus padėti viena kitai. Uh, will... Labai ačiū. Mūsų trečiasis pranešėjas kalbės iš Vašingtono. Pone Adebar, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū užsienio reikalų komiteto nariai, ačiū už tai, kad pasikvietėt mane šiandien. Atsiprašau, kad tai galiu daryti videokonferencijos priemonėmis. Ypač atsiprašau Irano delegacijos e, kartu, panašiai su jais irgi kalbėjausi ne per seniausia. Ne tai, kad aš čia nenorėčiau keliauti į Briuselį, bet tokią progą e, šiuo metu tiesiog nebuvo įmanoma atvykti fiziškai. Iš tikrųjų, šie klausimai surenkti labai gerų laikų, tą paminėjo prieš mane kalbėję kolegos. Aš norėjau tik tai paminėti dar vieną dalyką, netokį teigiamą, kuris įvyko praėjusią savaitę tai buvo balistinės raketos išbandymas, jie išbandė, tą raketą išbandė Irano armija. Ta dabar tikrai tas visas toks entuzijazmas gaubantis šį susitarimą, jis pateisinamas, bet kita vertus dar galima tikėtis tam tikrų įvykių, kurie gali būti, apie tai kalbėjo mano kolegos, turiu galvoje Irano regioninę politiką. Ir tikrai neatsitiktinumas, kad e, balistinė raketa e, buvo išbandyta tą savaitę, kai būtent e, parlamente buvo patvirtintas tas susitarimas. Dar dabar aš norėsiu pakalbėti apie du dalykus susijusius su regioniniu bendradarbiavimu E, būtent kiek, kiek, kaip tai galėtų e, būti įmanoma. Tad klausimai tokie. E, būtent tas pagreitis, kuris iš, išplauks iš susitarimo ir regioninis bendradarbiavimas. Ir kitą klausimą aptarsiu trumpai, nes tai jau buvo labai trumpai paminėta. Pirmiausia, dėl regioninio bendradarbiavimo. Susitarime nėra konkrečiai kalbama apie regioninį bendradarbiavimą. Susitarimas e, susijęs vien tik tai su brandoliniais klausimais, brandolinės diplomatijos pradžią reiškia ar tam tikrą posūkio tašką. E, bet kita vertus tai nereiškia, kad susitarimas tuoj pat bus įgyvendinamas. Kita vertus, vyko, tai yra buvo geras e, pagrindas dėryboms bet kita vertus e, tas pagrindas nebūtinai tinkamas kitoms krizėms. Antai buvo paminėta Saudo Arabija, kitos regiono valstybės. Dėl šito susitarimo tos valstybės su nerimu žiūri į Irano santykių normalizavimąsi su pasirašiusiosiomis valstybėmis. Susitarime nieko, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai kalbama numatomas regioninis bendradarbiavimas ar jo būdai. Tačiau vis dėlto e, pasvarščius, kaip susitarimą reikės įgyvendinti per ateinančius metus, tai akivaizdu, kad regioninis bendradarbiavimas turės būti to susitarimo dalis nes negalima tikėtis griežto sustarimo įgyvendinimo, kartu ne, nesuvokiant, neįvertinant regioninių padarinių šito susitarimo. Bet to, žvelgiant į platesnį ginklų neplatinimo e, e, situaciją, būtent kurioje toks sustarimas įmanomas, tai aišku, regioninis bendradarbiavimas irgi turėtų būti skatinamas, taip kaip e, apie tai kalbėjo mano kolegos. Tad, kaip kolegė sakė, e, susitarimas e, tiesiog ne tai, kad susitarimu reikalaujama regioninio bendradarbiavimo ir būtent į tai turėtų būti orientuota ES strategija. Tai čia toks pirmas mano klausimas dėl susitarimo. Antras klausimas. Dėl to, kaip į klausimą žiūri pats Iranas. Kolega paminėjo, kad e, po poros mėnesių yra nebus rinkimai, tad e, aukščiausiasiam lyderiui Homeiniui reikia tiesiog subalansuoti vid, vid, vidaus tų susiskaldžiusių įvairių frakcijų e, visuomenės pozicijas, būti savotiškų tarpininkų. Taip, jūs girdėjot, kokią baimę kurstoma JAV senate ir panašia, panašiai, bet kita vertus yra ne panašiai vyksta, panašus veiksmai. Yra tam tikrų frakcijų, kurios visiškai nenori, kad jų šalis prisimtų tarptautinius įsipareigojimus ir todėl jie kritikuoja susitarimą, kaltina, jog tuo susitarimu Iranas suartės su JAV kad tai bus tiesiog ginklų sudėjimas e, branduolinės programos kontekste. Turbūt matė tas mines e, Teherano gatvėse mm, Liepos vidury. Tai nereiškia, kad tas susitarimas taip lengvai buvo pasiektas ir Iranui taip toks lengvas buvo vis dėlto nors pasir, buvo pasirašytas tas susitarimas ir jis jau bus jau įgyvendinamas, vis dėlto yra tam tikrų atkritimų ženklų tiek Irane, tiek JAV. Taip, pasiektas kompromisinis susitarimas e, su kitomis šalimis. Vis dėlto, nepaisant to, tos, e, tos įvairios politinės frakcijos, e, kategoriškos pozicijos besilaikančios jos, aišku, stengsis visai sukompromituoti šitą susitarimą. Čia JAV kalbama apie galimą naujų sankcijų e, mechanizmą, apie a, tiesiog karinių pajėgų pasiuntimą į regiono šalis, tokias kaip Izraelį, o Irane kalbama apie tai, kad čia vėlgi pasidarys šalis e, tokia, e, tai yra pažeidžiama ir čia buvo paminėta Sirija ir buvo kartu pasakyta, kad tiems politiniams kietagalviams reikės kažką atlyginti, kad jie turės gauti. Toliau kitas dalykas dar, e, kalbant apie tą antrąjį klausimą, yra toks. Taip, iš tikrųjų, europiečiai teigiamai žiūrėjo ir žiūri į Iraną, tačiau Europa e, tik tai vienas veikėjų Iranui. Dėrybos parodė, kad e, reikėjo Iranui kalbėtis kartu su JAV dvišalių pagrindų. Net kartais kildavo grėsmė, jog tos dvišalės dėrybos užgož daugia šalės bet vis dėlto mm, tiesiog nepasiduodant tokiems šizofreniškiams jausmams, suvokiant Irano požiūrį, kalbėtis kartu su JAV dvišalių pagrindų, kita vertus vėl čia mm, Homeinis buvo e, pacituotas, kad visa, kit, visais kitais klausimais su JAV dėrėtis neįmanoma išskyrus tik tai branduolinius klausimus. Tad e, Irano požiūrių ES šiaip jau sveikintinas partneris, e, tačiau netoks svarbus kaip JAV. Ir aš norėčiau dabar grįžti prie to, e, kok, būtent e, tos formulės, kurios dėka pavyko pasiekti susitarimo, nes ES ir atskiros valstybės narės iš tikrųjų nepasidavė pagundai sudaryti dvišalius susitarimus su Iranu kartu atsižvelgdamos e, į Kiniją, e, Rusiją, joms irgi pasiekė, pasiek, pavyko pasiekti bendrą susipratimą grinai branduoliniais klausimais, tad ir ES to turėtų siekti. Tai reiškia, kad ES turėtų turėti tam tikrą strategiją Irano atžvilgių ir mes, aišku, mielai galėtume prisidėti prie tos strategijos. Ta strategija turėtų apimti uh, labai stiprius ES ir JAV elementus, nes ES viena negali šiaip jau įtraukti į Irano procesą pati. Jie turi įtraukti Iraną bent jau transatlantinio partnerystės kontekste. Trečias klausimas. E, ką galėtų e, daryti ES gyvendinant susitarimą. Čia tokios preliminarios pastabos būtų. Iranas iš tikrųjų ir šitas susitarimas yra vienas tų retų sėkmių saugumo politikos kontekste. Bet kita vertus, viskas rėmėsi daugia šalėmis dėrybomis, bent jau e, toks tikslas turėtų būti ilgainių ir aš tikrai norėčiau, kad ir jūs neišleistumėte iš akių e, daugia šalės dėrybas, kurios apims laikotarpį maždaug 10-15 metų. Būtent to neturėtume pamiršti, kai ES formuos Iranui skirtą strategiją nes e, tiesiog platus įsipareigojimai, daugia šalės dėrybos, būtent šiuose frontuose ES yra svarbi, e, kartu turint galvoje ir saugumą. Dar norėčiau trumpai paminėti tris klausimus apie tai, ką galėtų apimti šis bendradarbiavimas. Tai jūrų sauga, turiu galvoje Persijos įlanką, antra aplinkosaugos klausimai, trečia saugumo politika, e, krizių valdymas. Dabar jūrų sauga. Tas klausimas susijęs ne vien su Iranu, bet ir kitomis Persų įlankos valstybėmis, su, tarp kurių yra įtempti santykiai dabar Irakas ir Iranas nepatenka į tos Persijos įlankos bendradarbiaujančių valstybių ratą, tačiau kol kas nelabai ką galim pakeisti, bet dabar pasižiūrėjus į Persijos e, įlankos regioną ir jūrų saugumą, tai galbūt būtų galima pasinaudoti Junktinių tautų jūrų konvenciją kaip tokių bendradarbiavimo pagrindų, bet čia Saudo Arabija ir Iranas juos nepasirašė, bet galima tiesiog pasinaudoti šito dokumento tam tikromis formuluotėmis, pavyzdžiui, sukurti tam tikrą regioninę hartiją, kurioje būtų leidžiama laisva navigacija Persų įlankoje, e, kovojant su piratų veikla ir kartu e, išplėtojant visą tai į daugia e, metį bendradarbiavimą, sutelkiant dėmesį štai į šitą klausimą. Toliau kitas dalykas - aplinkosauga, atsinaujinami energijos šaltiniai, vandenų valdymas. Tai svarbu ne vien Iranui, tai svarbu ir Irano kaimynėms. Čia iš tikrųjų irgi yra erdvės bendradarbiauti ir apie tai kalbėjo e, prieš, kolegos prieš tai, kartu e, ir rado užsienio reikalų ministras Zarif ir čia iš tikrųjų ES galėtų skatinti tokį bendradarbiavimą kartu ir kitose regionų valstybėse. Tad čia, sakykime, tai yra pagalba ištikus tikiniams nelaimėms e, ir panašios, e, panašus įvykiai, kai buvo e, vėlgi Iranui padėjo įvairios tarptautinės civilinės saugos organizacijos ir panašiai. Tai galėtų būti plečiama. Trečias dalykas. Dabar aš perspėjau, kad čia reikėtų įsipareigoti e, aukštojo svarbiausio to saugumo klausimais. Taip dabar nežinau, dėl sprendimo, Sirijos konflikto sprendimo, kuris bus sprendžiamas, bet žvelgiant į ilgalaikę strategiją, tai regioninio saugumo forumo mintis, kurie, tokio forumo, kurie apimtų Iraną, Iraką, kitas valstybės regiono, iš tikrųjų ta mintis yra tikrai vertinga Ji jau sklandė ore, paminėta per Madrido e, dėrybas prieš 25 metus, kai buvo kalbamasi apie artimųjų rytų taikos e, perspektyvą. O dabar ES turėtų nuveikti tam tikrus darbus. E, vėlgi bendradarbiaujama su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ir tai galėtų būti daugiau Europos iniciatyva, bet kita vertus vėl, jeigu tai būtų vien tik tai Europos iniciatyva, tai būtų silpna ir kita vertus, jeigu JAV iniciatyva, tai vėlgi būtų palaikyta netinkama, tad reikėtų abiejų šalių. Tad čia reikėtų uh, E, daugiau kalbėti apie būtent tą artimasias Persų įlankos valstybės ir ne, neįtraukti į tą platformą Izraelio, Palestinos ir panašiai, ir Libano. Tad tiek labai trumpai ir aš tikrai labai mielai padiskutuosiu su jumis e, čia ir kartu su kitais e, diskusijų dalyviais. Dėkui, ponė Adebar. Dabar diskusijos. Pirmiausia, ponas Hauvis, kuris parengė pranešimą savo iniciatyvą, bet prieš suteikdamas žodį pranešėjui noriu pasakyti, kad pas mus taip pat yra ES Irano darbo grupės vadovas, kuriam irgi suteiksime galimybę atsakyti į klausimus. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų trim prelegentam, kurie pristatė situaciją, e, proceso pradžia. Mes parlamente parengsime pranešimą šią temą ir kalbėsime apie Europos strategiją dėl Irano. Aišku, kad sankcijos tai niekad nėra pageidautinas dalykas, apie ką bekalbėtume, bet mm, kalbant apie Iraną, mm, čia situacija yra labai įvairialypė mūsų komitetas ir aš pats buvau Teherane, mūsų komiteto atstovai ir aš pats buvau Teherane prieš sustarimo sudarimą. Mūsų vizitas buvo pakankamai sėkmingas. Mes tikimės ir toliau e, dirbti šią bendradarbiavimo dvasę kaip Mm, besudėtingas tas bendradarbiavimas, kai kam galėtų atrodyti, mes turime jo siekti. Iraniečiai galvoja, kad sankcijos buvo labai neteisingos, suprantame jų poziciją, bet aišku, dėl sankcijų yra įvairių nuomonių. Jei mes sugebėsime atkurti prekybos santykius, ir e, jei Europa vėl galės tapti e, vedantysis Irano prekybos partneris, tai tai bus naudinga abiem šalim. Ir aišku, atkuriant prekybinius santykius reikia neužmiršti ir investicijų svarbos ir tai bus naudinga abiem pusėm. O kalbant apie pranešimą savo iniciatyvą, mes jame ja, smulkiai nesvarstysime e, susitarimo konkretaus įgyvendinimo, nes e, tai liečia daugiau Europos išorės veiksmų tarnybą ir tą 3 e, plus 3 formatą. Mes manome, kad labai svarbu plėsti bendradarbiavimą apskritai šiame regione įvairiose srityse, pradedant nuo transporto ir taip toliau. Ir šios dalykus paliesime pranešime. Aš pritariu tam, kas buvo sakyta, kad turime siekti ilgalaikės strategijos, nes santykiai išaldyti su Iranu buvo maždaug dešimt ar net daugiau metų, taigi reikia dabar juos atšildyti ir tai yra iš tiesų rimtas uždavinys, turime turėti realius lūkesčius. Kaip sakė kolegos, yra ta ir bendra darbo tvarkė, kurioje vienas iš punktų yra, yra kova su terorizmu, kova su narkotikų prekiautojais ir kolegos iš Vašingtono Mm, trys pasiūlymai iš tiesų labai yra įdomus. Aš dabar nenoriu jų komentuoti, bet tikrai jiems skirsiu daugiau dėmesio rengdamas mm, pranešimą. Ir aišku, kad dabar turime pasinaudoti tą galimybę, kurią turime bendradarbiaudami su Iranu, e, paliesti Jemeno, Libijos, Sirijos klausimus e, ir siekti, kad Libane situacija nepablogėtų ir tikimės, kad yra vilčių tą padaryti. Mes kaip užsienio reikalų komiteto atstovai su užsienio reikalų ministru ir Irano užsienio reikalų ministru ir jo pavaduotojų Teherane iš tiesų labai e, konkrečiai galėjome pasikalbėti. Bet e, turint galvoje, kas vyksta dabar Sirijoje, suprantame, E, kokios problemos praktiškai yra sprendžiant e, iškilusias problemas. Vieną klausimą norėčiau pateikti kiekvienam iš trijų kalbėtojų. Eli, norėčiau paklausti štai ko. Konkrečiai dėl Teherano ir Riado ir koks čia Europos vaidmuo galėtų būti, kur yra mūsų uh, E, stipriosios pusės ir konkrečios galimybės. Ar mes galime tikėtis pagerinti santykius Teherane ir Rijado, tarp Teherano ir Rijado, kur čia Europa galėtų savo indėlį įnešti, kad pavyktų tą padaryti. Daktaro Parsi norėčiau paklausti štai ko. Kai jūs kalbėjote apie tas raudonasias linijas, Sirijoje, kur čia abi pusės galėtų siekti pažangos. Jūsų požiūris labai įdomus. Aišku, Sirijoje uždavinys pats sudėtingiausias, bet norėčiau paklausti, kaip Sirijos atveju tas raudonas linijas pašalinti, kad būtų konstruktyvus dialogas. Pono Adebar norėčiau paklausti. Jūs minėjote, mm, kad yra tos vidinės kritikos abiejose pusėse. Jūs, būdamas JAV ir girdėjęs tas diskusijas, kurios vyko po to, kai buvo padarytas, pasidarytas tas, sudarytas tas susitarimas, didžiausia kritika buvo iš JAV kongreso. Irane irgi yra tos vidinės kritikos ir būdamas JAV, gal galėtumėt pakomentuoti apie tai, kad yra ta vidinė kritika abiejose pusėse, tiek JAV, tiek Irane, ir kaip reiktų, kokios strategijos laikytis mm, mažinant tą kritiką. Dėkoju. Dar yra kolegų, kurie nori pateikti klausimų, ponė Elgio Marija. <laughs> E, nous savons tous que l'Iran est un grand. Mes visi žinome, kad Iranas yra didelė valstybė, galinti suvaidinti svarbu vaidmenį regiono stabilume ir net e, už, jos, už jo ribų, užtikrinant stabilumą, bet žinome, kad dėrybų partneris jis yra sudėtingas. Noriu paklausti. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų toksai. Turint galvoje tuos abipusius interesus, kuriuos mes ir Iranas turime bendrai, noriu paklausti, mm, tai čia turiu galvoje, kad Iranas nori, kad būtų nuimtos sankcijos, ekonominis ir politinis stabilumas, mums tai yra uh, E, pramoniniai, komerciniai, ekonominiai interesai. E, pranešėjas taip pat kalbėjo, kad bendra yra ir siekis kovoti su terorizmu. Ir noriu paklausti, ar tik tiek bendrų interesų turime, ar yra dar ir kokių kitų interesų, kurie, leikštų, e, kurie leistų išlaikyti ilgalaikius santykius. Kitas klausimas abipusis pasitikėjimas tiek brandolinėje srityje jau dešimt metų e, egzistuoja susi, sudaryti susitarimai šioje srityje, kurių nesilaikoma, nes tie susitarimai praktiškai pasirnavo tik tam, kad Iranas galėtų toliau tęsti savo brandolinius bandymus. Tai čia yra svarbu turėti tą galvoje, nes tai rodo, kad labai sunku tą realų dialogą e, turėti, kai nėra realaus pasitikėjimo vienas kitų. Tai norėčiau paklausti prelegentų, kokie elementai leis, leistų mum užtikrinti, nežiūrint mūsų istorinės patirties, tą mm, dialogo, mm, tą dialogą užtikrinti, kad jis būtų paremtas pasitikėjimu. Dėkui. Ponas Kam. Norėčiau padėkoti mūsų prelegentams už jų pristatymus. Nekyla jokios abejonės dėl Irano svarbos, bet tai yra sudėtinga šalis, sudėtinga jos istorija ir sudėtingas jos dalyvavimas pasaulio įvykių arenoje. Kalbame apie susitarimą brandolinėje srityje, noriu pasakyti, kad jeigu tinkamai nevaldysime situacijos, tai viskas gali tapti nevaldoma, kaip ir tie minėti brandolinių raketų bandymai. Taigi turime siekti, kad tas sustarimas iš tiesų taptų sėkmingas. Nemažai kalb... E, tie kalbėtojai, kurie šiandien kalbėjo, siūlė būdus, kaip tą pasiekti, kalbant apie santykius su Iranu, tai ekonominiai santykiai yra labai svarbus. Ir noriu paklausti kalbėtojų, kokį modelį čia reiktų naudoti, gal tą GSP plus modelį, ar, ar pasiremti kokiais kitais modeliais, kurie jau egzistuoja. Kitas dalykas, buvo kalbama, mm, kad čia regione yra skirtingi jėgos poliai ir norėčiau išgirsti iš mūsų kalbėtojų, ką jie galvoja apie stipresnius Irano ir e, Persijos įlankos šalių ekonominius santykius. Toliau. Daugelis regiono šalių bijo Irano. Per praėjusius 36 e, metus po Irano revoliucijos matėme, kaip Iranas naudojasi savo gale pasaulio metu, e, pasaulio mastu, stiprino šie grupuočių įtaką ir po to tuo naudojosi. Taigi, kaip mes galėtume padėti abiem pusėm e, kad jos viena kitą geriau suprastų. Mūsų padėtis nėra tokia kaip JAV. Ko gero, Iranas į mus palankiau žiūri negu JAV ir kaip galėtume tą galimybę išnaudoti. Ponas Tanok. Dėkui, pirmininkė. 5 plus 1 arba 3 plus 3 Europa, Europos Sąjunga 3 plus 3 bevelėje formulę naudoti E, kuri mm, yra sėkmingų dėrybų formulė ir čia norėčiau e, pagerbti ponę Ešton ir jos atliktą darbą. Mes atsargiai e, žiūrėjome, atsargiai žiūrim, turėtume žiūrėti į to susitarimo rezultatus ir tikimės, kad tikrai rimtai bus kontroliuojama ir stebima, ar Iranas neapgaudinėja nemeluoja dėl savo įsipareigojimų įvykdymo. Ir ne, nebando išvengti tų įsipareigojimų. Praeitie jau turime patirties. A, labai mm, kyla nuolat įtarimų dėl Irano tikslų ir norų sukurti brandolinį ginklą. Mano frakcija kritiškai žiūri į Iraną e, žmogaus teisų gynimo srityje dėl to, kad remia mm, Asado režimą, Hezbollah, žinome, kad jis yra Izraelio priešas ir Irano, Iranas yra ne vieną kartą mm, neigiamai išsisakęs apie Izraelį O Izraelis, kaip žinote, yra demokratinė valstybė. Bet aišku, kovodami e, su ISIS turime rasti su Iranu bendrų galimybių tą daryti, turime spręsti Sirijos krizę. Vienas iš kalbėtojų e, šiandien sakė, kad Iranas galėtų būti potencialus ES partneris. Mano frakcija atmestų tokią galimybę, nes mes neturime bendrų vertybių su Iranu. Thank you, Mr. Buchner. Ponas Buchneris. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems trims svečiams. Porą klausimų. Dėl galimų bendradarbiavimo sričių. Jau buvo pasakyta, kad kovojant su terorizmu, taip pat su narkotikų prekyba galėtume bendradarbiauti. Iranas yra e, aiškiai išsakęs savo e, teigiamą požiūrį tai, bet norėčiau pasiklausti apie žmogaus teisų padėtį Irane. Kaip žinia, pagal statistiką 80 procentų e, mirties bausmių Irane įvykdoma dėl nusikaltimų susijusių su e, narkotikų prekyba. Ruhanis yra pasakęs, kad e, galbūt bus paskelbtas mirties bausmė moratoriumas, tačiau kol kas tai yra tik pareiškimai. Neaišku, kaip viskas bus. Ir e, noriu pasiteirauti dėl bendradarbiavimo atsižvelgiant į dabartinę žmogaus teisų padėtį. Taip pat, kaip galime pagerinti tą žmogaus teisų padėtį. Yra ne. Antras klausimas dėl aplinkos apsaugos. E, vicepirmininkas e, yra pasakęs, kad e, dėl Omi e, ežero norima bendradarbiauti, nes ten tikrai vyksta baisi nelaimė. S, e, aplinka yra sužlugdyta, tačiau kaip ar yra galimybė pagerinti aplinkosaugos būklę ir išlaikyti pelkynus ten ir sustabdyti katastrofą, kuri vyksta prie tą ežerą. Toliau. Nafta. Niekas nekalbėjo apie tai, kad bus padidinta naftos gavyba ar priekyba nafta. Tai turės poveikio tam, kas vyks regione, nes pasikeis finansinė padėtis? Dar vienas klausimas. Ratifikavimas ir gyvendinimas šio sustarimo. Dėl brandolinio sustarimo buvo dermas ir reikia, kad būtų laikomas jo. Arak e, brantolinės jėgainės uždarimas gali būti lengvas. Kodėl e, niekas nepadaryta, ar, ar Iranas žino, kas vyksta ten ir galiausiai Europos tarnyboms. ES tarnyboms turiu klausimą, kokie projektai su Iranu galimi, apie ką galvojama šiuo metu, ar turėsime diplomatinę atstovybę artimiausioje ateityje, ar bus partnerystės ir bendradarbiavimo tipo sutarimas, kokiu kitų bendradarbiavimo priemonių ar teminių priemonių e, galima tikėtis. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū. Ponas Belderis. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Socialinė žiniasklaida pirmiausiai per pasarąsias savaitės minėjo tai, kad e, Irano revoliucinė e, sargų taryba e, yra nepatenkinta susitarimu, ar galima sužinoti, kokiu mastu Iranas karinė ir finansinė prasme yra įsitraukęs į karinius veiksmus Sirijoje. Taip pat mačiau vertinčiau Irano reakciją vietoje, vidinę reakciją veiksmams Sirijoje. E, žmonės yra labai nepatenkinti tuo, kad Iranas remia e, žudikišką Sira, e, Sirijos, atsiprašau, Sirijos režimą. Taip pat girdėjome apie potencialius partnerius. Ar jungtinės tautos įsitrauktų? Ir Europos interesai, kaip jiems pasitarnaujama, aš pranešėjęs Irano klausimų, ES Irano e, santykių klausimų, e, yra tokie dalykai kaip antisemitizmas, Irane ir aš tikiuosi, pranešiau, kad jūs būsite sąžiningas ir atviras, spręsdamas šios klausimus ir atspindėdamas juos pranešime. Taip pat norėčiau išgirsti atsakymą iš ekspertų. Kai kas sakė, kad labai šiuolaikiškas yra Irano režimas. Dar du kolegos nori paklausti. Ponas Dėmesmaker. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti tai, kas sakė kolega Čelsas Tenokas. Aš esu koordinatorius savo, mano frakcijoje žmogaus teisų klausimais. Čelsas e, minėjo tą dalyką, tačiau aš pratęsiu. Manau, kad tikrai yra apmaudu. Aš apgailestauju dėl to, kad e, vyriausioji galiotinė nesureagavo į šį labai aktualų klausimą ir uh, nekalbėjo viešai apie tai, ji net nei žodeliu neužsėmė apie tai. Žmogaus teisų padėtis šalyje yra tikrai e, labai rimta, niekas e, nekalba apie tai, kad Irane yra įstatymo viršienybė ir žinome, kad nėra nei spaudos, nei opozicijos veikimo laisvės, bet e, dėl žmogaus bausmės neseniai girdėjome daug. Ar žinote, kiek e, žmonių yra, kokiam skaičiu žmonių įvykdoma, įvykdoma mirties bausmė, kiek šiais metais buvo e, įvykdyta mirties baus, bausmė, kiek dar laukia žmonių. Tas režimas sistemiškai pažeidinėja visus privalomus e, žmogaus teisų susitarimus. Ar yra nors E, koks ženklas, kad tas taip vadinamas naujasis partneris dabar e, bando kažką keisti, kad pademonstruotų daugiau pagarbos žmogaus teisėms, pagrindiniams vertybėms. Aš manau, kad taip nėra. Pone Gil. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasitikslinti, kaip JAV ir jungtinė E, ir ES galėtų bandyti kartu spręsti tą įvairialypę e, krizę regione Sirijoje, Irake, Bahreinė. Aš nemanau, kad yra manoma užsitikrinti e, saugumo klausimais dialogą be Irano. ES palaiko neblogus santykius su Iranu, tačiau JAV turi daugiau svorio ir galių santykiuose su Saudo Arabija. E, Iranas, Saudo Arabija yra daug problemų su tomis šalimis ir norėčiau išgirsti iš jūsų konkrečių pavyzdžių apie galimą bendradarbiavimą. Dėkoju, dabar atėjo laikas pasisakyti mūsų uh, svečiams, atsakyti klausimus. Prašom, pradėsiu e, nuo jūsų, ponia Germair. Ačiū, pirminkė. Pirmas klausimas apie Europos vaidmenį e, Riedo Teherano darybų kontekste. Mano pirmoji reakcija būtų e, tokia. Reikia ES pirmiausia apsispręsti, kodėl jai aktualus tas dialogas ir procesas. Ir aš e, noriu pasakyti, kad ES neveikimo kaina vis didėja ir labai greitai didėja. Reikia e, įstraukimo, kad būtų sumažinta įtampa regione. Antras dalykas, man atrodo, kad reikėtų pragmatinio, e, realaus tikslo siekti. Iš savo diskusijų riede ir Teherane galiu pasakyti, kad e, ne, ne viena iš šalių dar nepradėjo prasmingų dėrybų, neprieartėjo prie to, tos žemutinės ribos bet ES galėtų paskatinti tokį dialogą. Netgi prieš pasiekiant tą žemutinę ribą reikėtų sukurti būtiną platformą bendravimui, kai ateis laikas. ES ir kitos trys valstybės narės ir ponė Mogerini e, galėtų kur kas e, pastoviau e, užsimti tą taip vadinamą šaudiklinę diplomatiją tarp Riado ir Teherano reikėtų aktyviau veikti. Dėl pasitikėjimo stiprinimo. Prieš dešimt metų Iranas pasirašė tam tikrus susitarimus ir brandolinės darybos įsivėlė, pakliuvo į pinklės nepasitikėjimą iš abiejų pusių, bet mes turime nepamiršti, kad e, so, dėl bendradarbiavimo Afganistane, kovant su te, m, talibanu kilo problemų, paskui e, prezidentas Bušas pavadino Iraną vieną iš blogio ašies šalių, paskui girdėjome e, buvusio prezidento Ahmedžinano pareiškimus, kurie dar labiau pablogino santykius dabar, bandymas e, keisti požiūrį abiejose pusėse būtų esminis dalykas, kuriant pasitikėjimą. Balistinės raketos e, bandymai ne, neprisideda prie padėties gerimo, bet jav administracija savaitgalį pasakė, kad e, šis bandymas nepažeidė bendrojo išsamaus plano nuostatų, bet šį klausimą reikia spręsti atskirai. Dėl bendradarbiavimo sričių reikėtų pradėti nuo švelnesnių, paprastesnių dalykų, tokių kaip aplinkos sauka, jūros dalykai, bendarbiavimas Persų įlankos e, šalių kontekste, e, švelnesnės diplomatijos srityje, man atrodo, reikia iš tikrųjų pasižiūrėti Irano padėti regione, Afganistanas, Irakas, Pakistanas, E, yra kaiminės, kuris e, kariauja tarsi e, svetimomis rankomis karas Sirijoje, Libane ir galbūt prisideda prie Libano įsūrimo kaip šalies. Ir reikia kalbėti apie bendrusius saugumo reikalus ir chaosas ir problemas rytuose, rytuose yra jungtinės tarybos E, saug, Junktinių tautų saugumo tarybos dėmesio objektas ir ES turėtų į tai atkreipti dėmesį. Dėl žmogaus teisų yra ne. Uh, Ką galima daryti? Nusigręžti, tai kas buvo per dešimt metų, kai brandoliniai klausimai tapo aktualiausias ir buvo pasakyta, kad mes nekalbėsime su Renu apie žmogus teisės. Yra ir kitas galimas modelis, per išsamaus dialogo dienas jis išryškėjo, mes turėjome nesutarti, bet taip pat manome, kad bendradarbiavimas dėl e, aktualiausių klausimų yra kelias į priekį. E, ponas Laridžiani kalbėjo apie E, kalbėjo apie tai, kad Irano parlamentas bando e, ketina svarstyti tai, kad e, pasiūlymus mažinti mirties bausmes ar švelninti bausmes dėl nusikaltimų susijusių su narkotikų priekyba. Nereikia tikėtis, kad iškart pasiteiks viskas bendradarbiaujančioje srityje su Iranu, bet reikia laipsniškai dirbti dėl Irako, dėl reaktorių, Arako reaktoriaus man atrodo, kad bus bendras JAV, Irano ir Kinijos projektas įgyvendinimas e, dėl šio reaktoriaus ir tai yra pasikeimo stiprinimo platformos elementas. Galiausiai trumpas pastebėjimas dėl Irano įstraukimas Sirijoje. Kaip aš sakiau pradžioje, per pastasis keletą savaičių Iranas su Rusijai pradėjus ten veikti, Iranas pradėjo veikti taip pat aktyviau ir Iranas nori išlaikyti savo saugumo interesus. E, Hezbollah, e, jisai užtikrina labai e, svarbę tiekimo šaltinę, tai ne, grandinę, tai nepasikeis greitai ir jeigu kalbėsime su įvairiais veikėjais, yra ne, ne tik mm, pragmatikais, bet ir konservatyviaisiais sluoksniais, taip E, galima galvoti apie tai, kad daug, daug kas priklausys nuo to, kaip e, viskas vyks Sirijoje, ar atsiras daugiau decentralizacijos ir pasikeis galios nuo prezidentinių ir apie tai e, buvo kalbama praeitą savaitę pokalbėse su Frederiką Mogerinį, ypač galvant apie tai, kaip elgsis kiti veikėjai, skaitant Saudo Arabiją ir uh, kitas šalis. To, to upon... Daktaras Parsi, taip, labai trumpai keletą klausimų aptarsiu. E, kiek reikia atsisakyti pozicijos tam, kad e, galima kalbėtis dėl Sirijos? Uh, Aš negaliu asmen, asmen, asmeniškai pasakyti, tačiau vis dėlto tai, kas buvo padaryta iki šiol, buvo teigiama vyko diskusijos atvirai, vyko ir tų diskusijų pagrindų gali kilti tikrai geros, tikros dėrybos. Tad čia iš tikrųjų galima kalbėti apie tas raudonasis linijas. Bet kol kas nestatant iš ankstinių sąlygų, tiesiog žiūrint, dėl ko galima susitarti. Dabar Iranas taip yra viena jėgų regione ir todėl jis suinteresuotas išlaikyti tam tikrą chaoso lygį tiek, kiek jis dar gali jį re, reguliuoti. O dabar, dabar dėl Irano ES bendradarbiavimo, tai tam reikia abiejų e, pusių tiesiog interesų ir abiejų pusių suvokimo, kad e, yra tam tikras potencial, potencialas. Tai yra potencialas susijęs su moksliniais tyrimais, e, kitų sluoksnių atstovais. Tiesiog būtų labai gerai palaikyti tiesiog pokalbį apie būtent tokio bendradarbiavimo įvairiose srityse potencialą. Yra žmonių Irane, kartu yra žmonių už Irano ribų, kurie visiškai nenorėtų, kad daugiau įsipareigojama būtų. E, jie nenorėtų, kad Iranas per daug bendradarbiautų su ES ir kad iš vis ne, nebendradarbiautų su JAV. Tačiau iš tikrųjų e, kalbam apie savotiškas investicijas į patį procesą siekiant abipusės naudos. Dabar buvo klausimas, ar galim pasitikėti Iranu, ar Iranas kada nors pasidarys partneris. Man, manyčiau, tai nėra pasitikėjimo klausimas, tai yra tiesiog e, procesas, per kurį tiesiog kūriamas šalių pas, patikimumas, pasitikėjimas viena kitom. Ir dabar vertinant veiksmų planą, Tai čia e, jau konstatuoti galima, kad abi šalis laikosi įsipareigojimų ir tai jau buvo pradžia į galutinį susitarimą. O dabar, ar kalbant apie draugystę, kabutės, su Iranu, ar tai daugiau retoriniai žodžiai, bet vėlgi čia nekalbam apie kažkokį draugystės klubą. Čia tiesiog kalbama apie tikslus, dėl kurių gali sutarti abi šalis ir kita vertus, kad šios aiškiai sutartų, dėl ko nesutarė. Tad būtent toks įsipareigojimas, toks įtraukimas, e, tai yra svarbus, mes ir toliau galim pasiekti savo tikslų. Dėl žmogaus teisų, tai suprantama labai svarbus dalykas. Tačiau klausimas yra štai koks. Kiek mes galėtume prisidėti prie to, kad žmogaus teisės būtų mažiau pažeidinėjamos. Aišku, čia galima garsiai rėkti apie dėl žmogaus teisų simboliš, simbolinius veiksmus, atlikti. Mes tą jau darėm keletą dešimtmečių, bet situacija nepagerėjo. O jeigu mes norėtume, kad situacija pagerėtų iš esmės, žmogaus teisų situacija, tai tam reikia subtilesnių veiksmų, tam tikros diskrecijos. Ir visais atvejais riekiant apie, garsiai riekiant apie žmogaus teisės, nėra kelias jas įtvirtinti. E, tvirtinti, kad jų būtų laikomasi pasiekti. Taip, dabar aš taip atsakysiu į tuos visus klausimus, kalbant apie strategiją e, skirtą Iranui. Tai pirmiausia, reikėtų atsižvelgti, kaip Iranas vertina ES. Aš jau sakiau, kad Mm, Iraną gali nemaloniai stebinti to transatlantinių ryšių tvirtumas. Kai Iranas leidosi į dėrybas, tai jis dėrėjosi iš pradžių tik tai su trijų valstybių užsienio reikalų ministrais po to tada buvo aukštasis e, užsienio reikalų įgaliotinis e, Solana, po to e, tą vietą užėmė Mogerini, tad dabar ES ima vaidinti svarbesnį vaidmenį. Tad Iranas kitaip dabar jau ima suvokti apskritai Europą, ES. Ir čia jau nebe vien tik tai Vokietija, Prancūzija, Mm, bet dabar jau e, Jungtinė karalystė, bet dabar jau Europos Sąjunga. Tad būtent į tai reikėtų atsižvelgti, kalbant apie Iranui skirtą Europos Sąjungos strategiją. Bet e, kartu, kaip ir mano kolegos sakė, reikėtų laikytis e, tiesiog įsipareiduotų įsipareigojimų. Dabar nors susitarimo įgyvendinimas ir nėra strategijos dalis, vis dėlto yra labai svarbus elementas būtent tai, kaip Iranas vertina Europos Sąjunga. Europos Sąjunga turi būti griežta, tačiau teisinga įgyvendinant susitarimą. Europos Sąjunga neturėtų uh, tiesiog e, per daug reikalauti, pamirždama e, šitą pagreitį, kurį įgyjo visas šitas procesas. Europa turėtų veikti, suvokdama prie svarbiausius prioritetus ir padėti Iranui tam, kad šis įgyvendintų susitarimą. Na, o pasitikėjimas, aišku, neatsiranda per naktį, tam reikia įvairių žingsnių, viso proceso, per kurį uh, kūrėmės pasitikėjimas ir mes tikrai nežinom, koks bus Iranas po viso šito proceso, kaip nežinom, kokia bus ES. Dabar buvo paklausta dėl JAV ir tų kietakakčių policijų, pozic, kietos pozicijos šalininkų JAV um, pasisakymų. Taip, kai kurie kongre, JAV kongreso nariai ar kandidatai į prezidentus, tai iš tikrųjų uh, prisakė visokiausių žodžių, kurie, kuriais lengvai gali pasinaudoti atitinkami kietos pozicijos šalininkai Irane. Kartu žiniasklaidoje tai kurstoma. Ir tai todėl ES svarbu prisimti tam tikrą vaidmenį šiame kontekste ir siekti, kad ji būtų suvokta tokia, kad e, vėlgi jis siektų, jog ta jungtinė komisija pradėtų susitikinėti ir kartu, kad ES imtų teikti konkrečių pasiūlymų antai Iranui skirtą strategiją. Aš čia mm, vėlgi mm, nekalbėsiu plačiai apie Sirijos konflikto sprendimą. Bet aš sakau, tai yra nebūtinai Irano strategijos dalis, tai yra kasdienė praktika, kurios, kurią turi atlikti ES, Europos valstybės narės. Ir čia buvo paklausta, koks vaidmuo galėtų tekti ES. Tai čia Iranui skirta darbo grupė, kartu ryšius su Rusija reikėtų palakyti. Bet kita vertus tai yra jau e, kiti klausimai, nebūtinai turėtų būti siejami su susitarimo įgyvendinimo ar Irano strategija. Buvo paminėtos žmogaus teisės kaip labai svarbus dalykas. Greta kolegų žodžių dar e, paminėsiu du dalykus. Tai viena žmogaus teisės mums yra labai svarbios, brangios, mes žinom, ką jos reiškia ir mes, aišku, kita vertus, problemos dalis yra ta, kad Irane yra įstatymų, kur, kurių ne visada laikomas žmogaus teisų prasme, uh, Tad mes neturėtume pamokslauti betodariškai žmogaus teisų klausimais. Mes pirmiausia turėtume pasigilinti į tai, kokias teisės užtikrina žmonėms Irano įstatymai, tie, kurie jau pasis, pasiteisino. O dabar kaip suvokiama, e, suvokė, suvokiami mes šiame kontekste. Mes turėtume tikrai siekti, kad žmogaus teisų laikymosi standartai būtų įgyvendinami, kad mm, į mus žiūrėtų kaip iš tikrųjų rimta, rimta e, žmogaus teisų e, užtikrinimo mm, advokatą. Pirmininkas, labai ačiū. Ponas Severau. Labai ačiū. Labai ačiū, kad pasikvietėt mane į šią įdomią sesiją. Labai ačiū prelegentams už labai įdomius pasisakymus. Reikėtų paminėti kad e, užsienio ryšių tarnyboje jau buvo sukurta specialios paskirties darbo grupė skirta santykiams su Iranu, tačiau vėlgi atsiliepta į tas mintis, kurios buvo pasakytos per šias diskusijas tam, kad tikrai būtų galima laikytis tokio visuminio požiūrio santykiuose su konkrečia šalimi. Tam buvo ir įkurta specialios paskirties darbo grupė. Bet mes pirmiausia domėjomės būtent dėrybomis e, susijusiomis su branduoliniu susitarimu, o dabar e, mūsų darbų frontas platėja, mes tiesiog ir toliau dirbsim e, ne vien tik tai su branduolinio susitarimo susit... įgyvendinimu, tai yra svarbus, kaip buvo paminėta daugelio, iš tikrųjų branduolinio sustarimo įgyvendinimas e, kartu paveiks ir e, bendradarbiavimą ir kitose srityse. Tad tokiu būdu tai įgalins, e, įgalins mus įkvėpti gyvybę, naują gyvybę mūsų santykiams, kurie šiaip jau įstrigo prieš dešimt metų ir kartu tikrai užmėgsti e, santykius kitose srityse su Iranu kaip e, regioniniu subjektu. Ta jau paminėjo ne vienas kalbėtojas. Tad būtent tą daro ir darys mūsų darbo grupė ir suprantama, mes maloniai dalyvausim, dirbsim kartu su parlamentu, AFET komitetu ir kartu e, su kitomis tarnybomis. Dabar dėl klausimų e, susijusių su mūsų dvišaliu, dvišaliais įsipareigojimais ar dvišaliais santykiais. Jie jau užmėgsti, tačiau e, tik tai pradinė jų fazė. Praėjusią Liepą e, vyriausioji galiotinė e, Mogherini buvo nuvykusi į Iraną, kur susitiko su užsienio reikalų ministru Zarifu ir kalbėjo apie sritis, kuriuose būtų galima bendradarbiauti. Bet to antras susitikimas vyko per Junktinių tautų plenarinę asamblėją ir per tą susitikimą buvo sutarta, kad bus užmėgstas aukšto lygio uh, E, aukšto lygio politinis dialogas tarp Irano ir Europos Sąjungos Helga Schmidt, kuris dalyvavo dėrybose, ir Irano ministro atsak, atsakančio už Europos ir Amerikos klausimus. Ta tokio aukšto lygio politinis sustikimas bus nu, numatomas gruodžio pradžioj ir tiesiog tada jau bus pradėti konkretūs darbai. Pirmiausia, nustatyti tas rytis, e, kuriuose verta bendradarbiauti, yra abipusis interesas ir be to e, e, ten, kur ko reikia sustarimų įgyvendinti dėl regioninio įgyvendinimo. Tai praėjusią savaitę Irano ministro pirmininko pavaduotojas, e, kuris kartu atsako už e, arabų šalis, santykius su arabų šalimis, lankėsi Briuselėje, buvo sustikę su mūsų vyriausiaja įgaliotinė ir kalbėjusi vėlgi tais klausimais mano paminėtais. Tad dabar jau vėlgi kuriami, e, tiesiog užmesgami ryšių su Iranu kanalai, Ir mes turim kurti tokius bendradarbiavimo kanalus e, greta ten tų jau įvykusių mm, brandolinio sustarimo dėrybų. Ir reikia. Ir dabar vėlgi, e, jeigu nuo to, kiek, kiek bus sėkmingai gyvendinamas brandolinis susitarimas, nuo to priklausys ir konkretaus bendradarbiavimo sritis ir kryptis. Dabar e, čia nemažai buvo pateikta klausimų, kartu klausimai kaip pasiūlymai, klausimai ir pasiūlymai susiję irgi su mūsų e, kūruojamomis rytimis. Pirmiausia, energetika. Nepamirškim, kad e, Iranas yra, mm, dujų, tai yra, yra, Iranas yra antra, antra pagal dydį pasaulio valstybė, turinti daug, dujų išteklių ir, ir vėlgi naftos išteklių. Tad mes turėtume tą galimybę prieš akis turėti kaip ilgalaikį tikslą. Be to vėl buvo paminėti priekybos santykiai. Prieš sankcijas Iranas buvo ES svarbiausias priekybos partneris, dabar Iranas nukrito į mūsų prekybos partnerių e, žemesnės pozicijas, bet vėlgi mes galėtume atnaujinti, normalizuoti prekybos e, ryšius su šia šalimi. Buvo paminėti e, kaip svarbus aplinkosaugos klausimai, jie irgi gali prisidėti prie pasitikėjimo kūrimo. Oro tarša labai svarbus klausimas, Irane, ypač Teherane, turbūt tie, kas lankėsi Teherane, suvokėt, koks, e, blog, koks blogas oras. Toliau narkotikų klausimas e, irgi labai svarbus dalykas. Tačiau bendradarbiauti galima ir tokiuose srityse, antai kaip transportos srityje, aviacijos srityje daugelis Irano oro bendrovių patekusios į ES juodai oro bendrovių sąrašą. Tad visam tam reikės e, aukšto lygio politinio dialogo, per kurį būtų galima nustatyti abiem šalims įdomias e, svarbias temas. Aišku, daug to dvišalių e, ryšių svarbi dalis bus ir žmogaus teisų klausimas. Mes tą irgi mes esam jau pasakę Iranui. Kartu mūsų vyriausioji galiotinė e, sustikime su užsienio reikalų ministru Zarifu pakartojo žmogaus teisų klausimo svarbą. Tad niekas čia nesipriešinasi šiai minčiai, nei Ironas, nei Iranas, nei kiti e, nesipriešina minčiai palaikyti dialogą žmogaus teisų klausimų. Ir galiausia, delegacijos klausimas. Taip, mes ketinam e, pasiūsti delegaciją į Teheraną, tačiau tam reikia šiek tiek laiko. Irano parlamentas, tiksliau Europos parlamentas, remdamasis biudžeto procedūra, irgi turės pritarti ES e delegacijos atidarimui Teherane. Jei norėtumėt, e, tai yra tam, kad norėtume žinoti, daugiau informacijos apie Iraną, Irano vidaus padėtį, tai aišku, mums reikia turėti ten delegaciją, kad kartu delegacija galėtų padėti įgyvendinti ir tam tikrus projektus. Tad bendrai žodžiais tariant, mes pamažu judam iš veiksmų apribojimo stadijos į tokio aktyvesnių veiksmų stadiją. Tačiau tas e, perėjimas neįvyks per vieną naktį. Tai priklausys kartu ir nuo to, kaip bus įgyvendinamas brandolinis susitarimas. Labai ačiū. Thank you very much. And... Dėkoju. Baigėsi mūsų diskusijos ponas Brokas, kuris dabar atvyko ir prisijungia prie mūsų, galbūt irgi norės keletą žodžių pasakyti. Diskusijos labai intensyvios vyko per šį pusantros valandos laiką. Noriu padėkoti visiems prelegentam. Negaliu dabar tokių galutinių išvadų pateikti, bet išklausęs visų ir kolegų, ir kalbėtojų matau, kad Europos e, parlamento nariai išsisakė dėl to, e, abejoja dėl e, šių santykių patikimumo, dėl abipusio pasitikėjimo. Aš buvau Teherane ir tai, ką mes sakome apie juos, jie sako apie mus. Taigi, turime to neišleisti iš akių. Bus kai kurių dalykų, dėl kurių susitarsime, kad nesutarėme, bet mūsų santykiai turi remtis abipusę pagarbą. Turime siekti, kad mūsų santykiai privestų prie pozityvių rezultatų. Šiandien buvo pateikta nemažai pavyzdžių ir išorės veiksmų tarnyba sakė, kad iš tiesų turime tų bendrų interesų su Iranu ir turbūt reiktų labiausiai ties jais susitelkti mm, siekiant bendradarbiavimo. Dabar žmogaus teisų klausimas. Mane Europos mm, parlamento nariai žino kaip buvusi žmogaus teisų pakomitečio pirmininką ir mes iš tiesų niekad jokiame mm, dokumente e, ne, ne, neteiksime jokių minčių, kurios leistų abejoti mūsų siekių užtikrinti žmogaus teisę apsaugą. Aš ir ponas Brokas ir kiti komiteto nariai buvome e, Teherane ir per, tas, per tą vizitą iškėlėme ir žmogaus teisų klausimus labai atvirai, kalbant apie kovą su narkotikų m, mm, priekeiviais ir galimybę šią linkmę, šią prasme, sumažinti e, nutestų, nuteistų mirties bausmę skaičių. Tai mm, turėtume apie tai pagalvoti mes sutarėme su Irano kolegomis taip pat diskutuoti ir žmogaus teisų klausimais. O kalbant apie tą techninį bendradarbiavimą, kurią daktaras Parsi, mm, kurį daktaras Parsi minėjo, čia irgi galėtume pasižiūrėti, ką konkrečiai galime padaryti. Galbūt, kaip siūlė kolega, laikytis GSP plus modelio galbūt būtų mm, per daug drąsų, bet vis tiek turime ieškoti galimybių. Ponui Belda noriu pasakyti, kad Teherane susitikome su žmonėmis atstovaujančių žydų interesus Irano visuomenėje. E, ir jų mm, dialogas su Izraelio e, atstovais iš tiesų galėtų būti e, ta galimybė ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Aš tikiuosi, kad e, tai irgi leidžia mums manyti, kad tai irgi vienas iš galimų e, atsparos taškų ir tą paminėsiu savo pranešime noriu pasakyti, kad mes ne vieną kartą jau parlamente prašėme, kad ES delegacija būtų, ES atstovybė būtų atidaryta Teherane. Ir galiausia, išklausėme mm, šiandien tris kalbėtojus ir supratome, kad dabar Europa turi ypatingą galimybę šiuo momentu veikti brandolinis e, susitarimas yra daugeliu prasmių ir Europos diplomatijos sėkmė. Tai reikia siekti e, intensyvesnio bendradarbiavimo su Iran, Irano puse, e, intensyvesnių pastangų ir tai būtų naudinga ir mums, ir Iranui, ir apskritai mm, pasaulio visuomeniai. O kalbant apie mane konkrečiai, tai rengdamas šį pranešimą, svarstydami, svarstydamas jį, bendradarbiaudamas su kolegomis, tai mes jį renksime mm, parlamentinę dvasę Dėkoju visiems ir tikiuosi, kad mūsų dialogas su Iranu tęsis. Dėkui kolegai Havit už diskusijų apibendrinimą. Aš galiu tada trumpai tik pasisakyti. Noriu padėkoti e, poniai Geranmajev, e, ponui Parsi, ponui Adebar iš Vašingtono. Diskusijos buvo įdomios, naudingos ir tikimės, kad su jumis, su mūsų prelegentais tęsime dialogą, stebėdami situaciją, susitarimas sudarytas, bet dabar yra klausimas, kaip jis bus įgyvendinamas. Ir antra, ar tas susitarimas jau rodo, kad yra pakankamai tarpusavio pasitikėjimo. Ir ar Iranas jau gali būti tas stabilizuojamasis veiksnys šiame regione, turint galvoje tuos karus, e, kuris vyksta Libane, Jemene, Sirijoje, Irake. Iranas turi pozityvę galimybę dabar suvaidinti e, konstruktyvų vaidmenį baigiant tuos konfliktus ir mm, nutraukiant tą kovojimą, tuos karus svetimomis rankomis. Iranas mm, labai svarbus ieškant taikaus sprendimo. Ir tie pabėgėlių srautai, kurie plūsta į Europą, yra irgi šių karų pasiekmė. Ir tikimės, kad šis sustarimas bus dar vienas žingsnis sprendžiant konfliktus regione. O dabar galim pereiti prie balsavimo. E, tai yra ponės Valencijano nuomonė parengta ar yra salėje? Ne. Tai tuomet viskas paprasčiau. Ne. Gausite dviejus dienpinigius.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 beginnen unmittelbar mit der Abstimmung. Pradėkime balsuoti. Pirmasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 13 pakeitimas. Kas už? Kuris yra, sako pirmininkas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas 15 už, prieš susilaikė priimtas 16 už, prieš susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 20 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 33 už, 12 prieš, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 28. E, Kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 24 už 24 prieš priimta. Kai buvo pasakyta anksčiau, kolega neturi kortelės. 25 už 24 prieš. Šeštasis kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. Septintasis kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. Keturiasdešimtasis už. Prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt pirmasis už. Prieš susilaikė atmestas. 43 už prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 19 už 28 prieš atmesta 8 kompromisas už prieš susilaikė priimta 44 už prieš susilaikė priimta Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 44. Balsavimas baigtas. 26 už, 22 prieš priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaikė priimtas. Devintasis kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 24 už, 25 už. Ne? Atmestas, bet kokiu atveju. Dešimtasis kompromisas už, prieš, sulaikė priimta. Atsiprašau, sako pirmininkas, ne pat 37. 36 e, pakeitimas, nes kompromisas buvo nepatvirtintas. 36 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. 24 už 24 prieš atmesta. 25 prieš atmestas. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 54 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 56 kas už, prieš susilaikė atmestas. 57 kas už, prieš susilaikė atmestas. 60 kas už, prieš susilaikė, atmestas. 62. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 61. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 64. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 11. Kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Luis Špitelis sakė, kad mums taip reikėtų elgtis. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Elektroninis balsavimas dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. 44 už, 3 prieš, 2 susilaikė sveiki.